dėl to Ir e, ją parengė mūsų organizacija FAO kartu su keturiomis kitomis jungtinių tautų agentūromis. Deja, e, šioje ataskaitoje jau trečius metus iš eilės gerų žinių negalime paskelbti. 821 milijonas žmonių 2017 metais negavo pakankamai maisto. 70 milijonų daugiau negu 2006, atsiprašau, 17 milijonų daugiau negu 2016 metais. Vadinasi, e, vienas iš dešimties žmonių pasaulyje chroniškai negauna gero maisto. Tai yra pastarųjų 15 metų matytos e, badavimo, mažėjimo tendencijos kontrastas. Matome, kad e, prasta mytyba didėja, tačiau badavimo skaičiai mažėjo, bet šiais metais pastebėti ir badavimo skaičiaus didėjimą ir sugrįžtame į tą padėtį, kuri buvo prieš ketverius metus. Taigi reikia neatidėliotinai imtis veiksmų mums visiems ir dėti ilgalaikės investicijas. Dabar yra laikas pasiekti 2030 e, metų darbo atvarkės subalansuotos plėtros tikslų ir kad mes tą padarytume, turime dėti daugiau pastangų, nes taip kaip dirbame dabar nieko negalėsime padaryti. Šių metų ataskaitoje labai daug dėmesio yra skiriama klimato pažeidžiamumui ir klimato kraštutinumams, kurie sukelia bado augimą tris pagrindinės varomasias e, bado, badaujančių didėjimo skaičiaus e, priežastis radome. Pirmiausia, klimato problemos, kariniai e, konfliktai ir ekonominis, ekonominis nuosmukis. Šios trys pagrindinės priežastys, tokie faktoriai dažnai egzistuoja vienas greta kito ir vienas kitą veikia, įtakoja. Dėl to padėtis tik tai dar labiau pablogėja ir badaujančių padėtis e, tik tampa dar sunkesnė. O dabar aš norėčiau grįžti prie kai kurių e, šių metų ataskaitos išvadų pristatymo. Jums yra išdalintas brošiūros, be to e, ataskaitos visą tekstą galite atsisiųsdinti iš interneto. Kaip aš jau sakiau, 821 milijonas žmonių negauna pakankamai maisto. E, yra viena pozityvi tendencija. Jeigu pažvelgtumėt į baltą, e, atsiprašau, mėlynai e, sportelį, pamatytumėt, kad e, jaunesnių negu penkerių metų vaikų e, mytybos stoka nepakankamai e, E, kurie gauna maisto arba kurie yra per maži savo amžiui, skaičius mažėja. Tačiau vis tik tai dar išlieka gana didelis tas skaičius - 22 procentai. Tai yra maždaug 151 milijonas vaikų. Dar e, e, 32 milijonai vaikų yra e, nutukę, suaugusių nutukimas pasaulyje irgi dėja. 13 procentų suaugusių pasaulyje yra nutukę. Didžiausi nutukimo skaičiai Šiaurės Amerikoje, tačiau stebina tai, kad tie skaičiai labai sparčiai auga kitose pasaulio zonose, tokiose kaip Afrika ir Azija. Kartais net sunku tai įsivaizduoti. Paradoksas tas, kad toje pačioje valstybėje vienu metu galima e, rasti daug nepakankamai ne pavalgiusių vaikų, per mažų pagal amžių vaikų ir nutukusių e, suaugusių. Tokios e, skirtingos prastos mytybos formos gali egzistuoti ne tik vienuose namuose, ne vien, vienos, vienose bendruomenėse, bet ir to paties žmogaus skirtingose gyvenimo etapuose. Kaip aš jau sakiau, iš pradžių Yra e, labai aiškus trys faktoriai sukėlė badavimo mastus e, - klimato kraštutinumai, klimato kaita yra vienas iš tokių veiksnių, klimato problemos tampa vis aštresnės ir kraštutiniai klimato reiškiniai e, pasitaiko vis dažniau ir jie yra intensyvesni. Matote grafiką, ta punktyrinė linija viršuje rodo, kiek klimato e, stichinių nelaimių vyko. Dabar skaičiuojame apie 230 paprastai katastrofų susijusių su klimato kaita kiekvienais metais. Vidutinės, e, vidutinio intensyvumo arba didelio intensyvumo. Bet to mes žinome, kad dažnai tos katastrofos ištinka valstybės, kurios gyvena iš žemės ūkio. Uh, Ir e, tokiais atvejais badaujančių skaičiai dramatiškai padidėja. Todėl mes turime stengtis sukurti tokį ūkininkavimą, kuris būtų atsparesnis ir subalansuotesnis tuo pat metu. Gera naujiena yra ta, kad mes žinome, ką reikia daryti. Mes esame jau surinkę pakankamai žinių, programų, turime priemonių, kuriomis galime padėti žmonėms, ypač ūkininkams, e, žemdirbiams, prisitaikyti prie klimato kraštutinių reiškinių ekstremalių reiškinių. E, kalbame apie įvairių programų, politikų masto išplėtimą, kad mes e, paremtume ūkininkų prisitaikymą prie klimato kaitos arba viso žemės ūkio sistemos e, pertvarkymą. Kolegos, viena iš migracijos priežasčių yra ne, maisto produktų negarantuotumas. Aš šiandien norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į imigraciją iš kaimo teritorijų. Tai yra antroji ataskaita, kurią šiandien paminėjau. Spalio 15 dieną, kuri yra pasaulinė maisto diena, e, skelbsime e, ataskaitą apie maisto ir žemės ūkio būklę, SOFA ataskaitą vadiname. Šiemet mes labai daug kalbėsime apie ryšį tarp klimato, kaimo plėtros ir migracijos. E, šioje ataskaitoje bus labai įdomių duomenų politikos kuriejams. Aš norėčiau šiandien pristatyti tik tai keletą atskirų aspektų, bet aš e, galiu pažadėti, kad kai tik ataskaita bus paskelbta, aš jums pateiksiu daugiau informacijos. Pirmiausia, ką galiu pasakyti, pastebėjome, kad vidinė migracija arba migracija valstybės viduje yra žymiai didesnė negu tarptautinė migracija. Antras dalykas, taip pat pastebėjome ir užfiksavome, kad migracija tarp išsivyščiusių šalių yra žymiai intensyvesnė negu tarp išsivyščiusių ir neišsivyščiusių šalių, ypač jeigu kalbame apie pinigų judėjimą. Šiame kontekste norime pasakyti, kad tvirtai tikime, jog jaunimo užimtumo skatinimas, e, jaunimo įdarbinimas kaimo teritorijose besivysančiose šalise yra vienas iš pagrindinių prioritetų. Pateiksiu pavyzdį. Afrika Afrikai kiekvienais metais reikia sukurti 18 milijonų darbo vietų, kad e, galėtų įdarbinti visus naujai patenkančius į darbo rinką. Šiandien Afrika sugeba sukurti 3 milijonus darbo vietų, vadinasi 15 milijonų jaunų žmonių tampa bedarbiais. Todėl nedarbo lygis Afrikoje kiekvienais metais auga. Kitas svarbus faktorius. Labai didelė dalis E, pinigų persiunčiamų iš užsienio į kilmės valstybę e, nusėda kaimo teritorijose. Todėl galime padaryti išvadą, kad labai didelė dalis migrantų, tarptautinių migrantų, yra kilę iš kaimo teritorijų. Ir dažnai e, jie pirmiausia iš kaimo keliasi į kaimininį miestą, paskui išdrįsta ir į kitą miestą, bet pirminis išvykimo taškas būna kaimas. Gerbiami parlamentarai, noriu pasakyti dar vieną, parodyti jums e, video e, filmuką skirtą pasauliniai maisto dienai. আমরা টাকা দিতে আমরা us around the world. Future, our future. As you see, the main theme is... Pagrindinė tema, kaip matėte, mūsų veiksmai nulems mūsų ateitį. E, turime kalbėti e, į pasaulį be bado 2030 metais. Tai yra įmanoma. Šiandien mes tikslus įvardiname labai aiškiai ir tvirtai. Pasaulis be bado yra įmanomas tik tada, jeigu sutelksime jėgas. Turi kartu bendradarbiauti privatus sektorius, valstybės, žemynų ir viso pasaulio valdytojai. 80 procentų neturtingųjų gyvena kaimuose, kur išgyvenama iš žemės ūkio, žvejybos ir žuvininkystės. Todėl, kai kalbame ir miškininkystės, atsiprašau, todėl pasaulis be bado reikalauja, kad kaimo ekonomika būtų pertvarkyta. Turime skatinti privačias investicijas į žemės ūkį. Be abejo, turi būti uh, E, laikomasi tarptautinių savanoriško darbo gairių, turi būti skatinamos socialinės apsaugos programos, o maisto gamintojai turi būti susijęjami su miestų rinkomis. FAO organizacija yra pasirengusi atlikti jai tenkantį darbą kartu su privataus sektoriaus subjektais. Mes norime E, galime padėti surinkti duomenis, statistiką, juos kontroliuoti, stebėti, pasiūlyti gairias, kaip ką įgyvendinti, kaip įvairias tarptautinės sutartis ir teisės aktus perkelti į realybę. E, taip pat kalbame apie žemės ūkio ir maisto politikos strategijų sukūrimą. Kreipiamės į Europos parlamentą, kad jis ir toliau, kaip, kadangi jau pradėjo jis tą daryti, remti mūsų šiame darbe. E, parlamentarų vaidmuo yra gyvybiškai svarbus Aš tikrai tikiuosi, kad pirmasis pasaulinis parlamentarų aukščiausio lygio susitikimas, kuris įvyks po dviejų savaičių kovai su e, badu ir nepakankama mytyba, e, atneš naudos ir parlamentarai pademonstruos, kad pasaulis be bado 2030 metais gali būti sukurtas. Aš noriu padėkoti Europos komisijai už tai, kad paremė e, šį pasaulinio lygio renginį. Dar viena skaidrė. Čia jūs informuosime apie kitą renginį, kuris vyks Europos parlamente pasaulinės maisto dienos proga. Čia bus sutiltas dėmesys į mokslinius tyrimus ir inovacijas, kurių tikslas sukurti pasaulį be bado. O dabar aš norėčiau tik visiems padėkoti, pasakyti, kad esame pasirengę jums padėti. Na ir paskutinė skaidrė - mūsų kontaktiniai duomenys. E, mes e, E, esame labai netoli e, geografiškai nuo jūsų greta šiaurinės stoties, todėl per 10 minučių mes galim prisistatyti jūsų patalpas ir aptarti mums visiems bendrai rūpimas problemas. Ačiū. Dziękujemy za. Labai ačiū už pristatymą. Visam pasauliu ši tema yra labai svarbi. Visi FAO veiksmai labai svarbus, taip pat labai svarbus bendradarbiavimas, jo taip pat nereikia išleisti iš akių. Taip ir toliau dirbsime o Madride netrukus vyks viršūnių susitikimas. Na, o dabar išklausysime parlamentarų. Pradžiai žodis ponui Danta. Ačiū. Pirmininkė, labai ačiū Jums, ponė, už e, pranešimą. Deja, iš jo matome, kad e, bado pasaulyje klausimas ir toliau lieka didžiulis, didžiulis susirūpinimas daugeliui. Mes, ir, to, mes turime ir toliau dalyvauti e, tame svarbiame darbe. Jūs nepaminėjote labai svarbaus dalyko. 2008-2009 G20 nariai, valstybių ir vyriausybių vadovai patikėjo FAO pasaulinių maisto išteklių e, klausimą tam, kad galėtų kad galima būtų kovoti su kainų augimu. Ar galėtumėte pakomentuoti, kokioje stadijoje yra šis darbas e, FAO darbų baruose, nes tai yra be galo aktuolus klausimas. De Castro, Ponas De Castro. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau Jums padėkoti ir Jūs pasveikinti su šiuo pranešimu. Ačiū ponui Dele Puerta, ačiū visai komandai Briuselėje. Deja, šios temos mus visus įtraukia ir kaip matėme iš Jūsų pateiktų lentelių, situacija tik rimtėja, gilėja, o ne gerėja. Dėl to turime dar labiau pagalvoti, kaip spręsti maisto saugumo klausimą, o taip pat kaip spręsti e, labiausiai e, atsilikusių zonų, tokių kaip Afrikos kai kurios zonos e, pagyvinimo, pagyvinimo dalykus. Mes net negalėsime spręsti migracijos klausimų, jeigu, taip, jeigu drąsiai ir protingai nesiimsime Europos įsikišimo klausimų tokiuose šalyse, kurioms labai reikia augimo. Pasižiūrėkime, ką kitos valstybės veikia. Pasižiūrėkime, kad ir į Kiniją, kuri investuoja Afrikoje, buvo e, susirinkę daugiau negu 50 Afrikos valstybių vadovai ir čia Kinija deplaukavo daugiau negu 60 milijardų eurų į žemės ūkio vystimą. Aš manau, kad Europa turi dar daugiau padaryti ir manau, kad e, kai 29-30 spalio vyks viršūnių susitikimas Madride, bus dar labiau suvokta ir dar labiau iškeltas tas klausimas, būtent bado pasaulyje klausimas. Mit Mytybos diena Europoje vyksta 16 spalio, primenu tą visiems kolegoms, 16 spalio. Tas įvykis bus pažymėtas taip pat ir Europos parlamente, į jį kviečiami visi kolegos. Ponas Buda. Da, mulțumesc, domnule președinte, <clears throat> mulțumesc, domnule director, pentru expunerea făcută. Dėkoju, pane pirmininkė. Ačiū Jums už pasisakymą. Kas kart, kai turiu galimybę Aš visada ūkininkams sakau, kad jie vaidina pasaulį, tai yra labai kilni misija. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į e, labai rimtus dalykus. Problemų yra, pavyzdžiui, ne tik Rumunijoje, bet ir Airijoje. Problemų yra tikrai daug, trūksta darbo. Jūs sakėte, kad e, kaimo vietovėse nedarbas didelis. Taip, Tad aš manau, kad galbūt reikėtų siekti balanso. Reikėtų galbūt iš kitų pasaulio vietų perkelti darbuotojus. E, Europos Sąjungai reikia importuotos darbo jėgos, kad būtų galima išgyventi ūkininkams, nes Štai dabar mes kalbame apie tai, kad ūkininkai yra registruojami rinkoje ir yra tokių ūkių, kad ir mano šalyje, kur, kurie turi nutraukti savo veiklą, nes nebeturi darbo jėgos, nėra kas dirbtų. Dėkoju. Pone Šrair, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū už jūsų pranešimą. Turiu labai konkretų klausimą. Mes nekartą Europos parlamente diskutavome apie prieglopščio problemą, apie migraciją. Labai atidžiai sekėme, kas vyksta. E, ir ieškom sprendimo. Tai reiškia pirmiausia, kad Europa turi ir toliau gaminti pakankamai maisto produktų. Aš nemačiau, kad būtų imtasi konkrečių veiksmų ar kad būtų pasiūlyti konkrekus, konkretus veiksmai. Siūloma e, vieni ar kiti dalykai gana reguliariai, bet mano šalyje, pažiūrėjau, jaunieji ūkininkais man sako, kad jie turi reikiamus gebėjimus ir galėtų gyvendinti tam tikrus projektus. Bet jie nežino, kokie planai konkrečiai bus įgyvendinami. Ar galėtumėte pakomentuoti smulkiau? Be abejo, pažangos siekti reikia, tačiau turi žinoti, kur link tą pažangą kreipti. Ačiū. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš noriu padėkoti FAO atstovui už pasisakymą. Visi žinome, kad reikia ieškoti problemų sprendimo. Ir čia mes kalbame ne tik apie maisto produktų gamybą, bet apie maisto politiką apskritai. Ypač maisto politika besivystančiuose šalyse. Teikiama pagalba, kad ir kaip bebūtų gaila, neleidžia pasiekti numatytų tikslų ir dažnai ta pagalba nusėda ne į geras rankas. Ar galėtume sužinoti, kokia suma būtų ideali? Buvo kalbama apie 800 milijonų žmonių kuriems šiandien kyla pavojus. Kaip jiems būtų galima padėti, kaip užtikrinti, kad jiems skiriamos lėšos būtų teisingai panaudotos. Jūs taip pat kalbėjote apie um, maisto produktų krizę, apie badą ir ta situacija vis rimtėja. Jeigu mums pavyktų uh, tą badą įveikti, Be abejo, reikėtų padėti kaimo vietovėms, reikėtų ten plėtoti tvaraus vystimosi idėjas ir panašiai. Reikėtų taip pat, kad būtų nutrauktas smurtas, konfliktai, e, su kuriais susidūrėme pasaulyje. 30 milijonų žmonių gali mirti nuo badų. 800 milijonų žmonių e, patiria bado grėsmę visame pasaulyje. tai, kad tiem žmonėms maisto trūksta, turėtų būti nerimo žinia mums, nes mes kalbame ne tik apie skaičius, už jų yra žmonės, tad turime gerbti jų orumą ir turime imti spręsti šią problemą. Turime kiekvienas nuveikti tai, ką galime, kad tos problemos būtų sprendžiamos. Turime turėti aiškias politikas, kurios padėtų pasiekti konkrečių rezultatų. Ačiū. Dėkoju, kolega Hauslink, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, už jūsų pasisakymą. Paminėjote visą eilę problemų, kurių, kaip sakėme, nemažėja priešingai, bet aš norėčiau šiek tiek daugiau informacijos. Pavyzdžiui, nesažininga praktika. Europa mano, kad Afrika yra žemės ūkio produktų europinių rinką ir konkuruojama su vietos žemės ūkiu. Afrikos e, žemės ūkio gamintojai neturi jokių šansų konkuruoti su europiečiais. Tad gamyba žemės ūkio mažėja Afrikoje, mes eksportuojam daugiau, bet tuo pat metu kenkiame tokiu būdu Afrikos regionams. Taip mes norime pamaitinti pasaulį, tačiau, man atrodo, visa tai turi kartoką prieskonį, nes mūsų uh, eksportas menkina vietos uh, gamybos galimybės. Mes sutarėm dėl to, kad nenorime rinktis Kinijos kelio, bet koks būtų ES kelias, kuris galėtų būti mūsiškis, kokį žemės ūkį turime plėtoti, kokią sąlygą sudaryti, galbūt žemės ūkis pasitelkiant dronus, technologinis, taip sakant, žemės ūkis, o gal turime propaguoti ekologinį, tvarų žemės ūkį. Mes e, galbūt apie tai galėtume kalbėti, kalbėtume apie žemės ūkį atskiruose Afrikos regionuose. Norėčiau žiūrėti, kokia jūsų nuomonė yra tuo klausimu. Na ir jūs minėjote kad iš tikrųjų maisto produktų netrūksta pasaulyje. 10 milijardų žmonių būtų galima pamaitinti. Problema yra žemės e, ūkio ir maisto produktų paskirstimas. E, būčiau labai dėkingas, kad šią temą pasisakytumėt. Man atrodo, mes neturim gaminti daugiau, bet svarbu maisto produktus gaminti ten, kur jų reikia ir tai turėtų vykti sąžiningai. Apie tai reikia kalbėti garsiai, o nereikti vieni kitiems, kad turime gaminti daugiau ir vis daugiau ir daugiau, tuo tarpu, kai Europoje 30 procentų žemės ūkio produktų patenka iš šiukšliadėžės, o tuo tarpu 30 procentų žmonių Afrikoje stokoja maisto. Tad, man atrodo, yra laikas problemas iškelti teisingai ir rasti sprendimus. Ačiū. Ponas Vais. Uh, Aš galiu e, labai aiškiai pritarti tam, ką sakė mano kolega ką tik ir uh, porą papildomų klausimų pateiksiu. Ką jūs tuksliai turite galvą, sakydamas privačios investicijos į kaimo teritorijas? Ir ką jūs norėtumėt uh, patarti mums dėl BŽUP dėrybų? Ar jūsų nuomonė BŽUP politika ES turėtų būti pakeista, kad galėtume geriau prisidėti prie skurdo, prie bado mažinimas šimašų pasaulyje? Maginis. You, Ačiū pirmininkė. Dėkuoju už prezentaciją. Aš Papildysiu kolegų pasisakymų, ypač kolegos Hausling pasisakymų, bet šiek tiek kitokią poziciją taip pat išsakysiu. Pažvelgime į realybę. Europoje vis buvo kalbama apie žemės ūkio intensyvinimą. Tada Europa buvo aprūpinta maistu, kai jo trūko. O dabar keliame klausimą. Komercinis intensyvus ūkininkavimas prieš pastatomas ekologiškam uh, aplinkai nekenksmingam, subalansuotam ūkininkavimui. E, mes turime e, labai aiškiai galvoti, kaip galime padėti besivysančiam pasauliui. Mes čia puolame į agoniją dėl to, kad esame gerai pavalgę, o tie, kurie yra nepavalgę, jie visai kitaip žiūri į technologijas ir poreikį. Jie galvoja apie tai, kad reikia uh, daugiau maisto, e, daugiau pašarų gyvūnams, turime geriau kovoti su kenkėjai, su lygomis. Ir aš matau, kad tai yra labai rimtas iššūkis mums. Galbūt mes turėtume atsikratyti kai kurių sunkumų maisto sistemose čia ir turėtume leisti tiems, kurie labiausiai kenčia, pavyzdžiui, Afrikoje, išsakyti savo problemas. Nes dabar yra labai daug ūkininkų. Pagalvokime apie technologijas ir uh, užimtumą, apie tai buvo kalbėta, nori siekti pažangos, nori, kad derlius didėtų, nori, kad naujos technologijos būtų panaudotos. Bet aš girdžiu, kad Europoje bendrai diskutuojama priešinga linkme. Mano klausimas būtų toks. Jūs įminėjote tris veiksnius, kurie sukelia problemą. Man atrodo, kad reikėtų žinoti, kuris veiksnių yra silpniausias. Nes akivaizdu, akivaizdu kad uh, konfliktai yra labai rimta problema. Galbūt e, norėtumėt paminėti konkrečių procentų, kiek procentų, kokiu mastu problemas sukelia klimatas, kokiu mastu sukelia kariniai konfliktai ir kitas dalykas. E, ekonominės problemos. Kitas dalykas - netinkama minyba. Mityba, jūs čia labai sėkmingai paminėjote nutukimą. Man bus labai įdomu išklausyti jūsų atsakymus ir aš e, laukiu pasaulinės maisto dienos. Ir aš pritarsiu kolegoms, kurie sako, kad maisto pasaulyje pakanka, tik paskirstimas yra blogas. Ir pinigai nepatenka į pirkėjų rankas. Tai yra problemos esmė. Well. Eh, gracias, presidente. Bu Labai ačiū. Aš taip pat norėčiau porą komentarų pateikti, nes iš tiesų mm, nedžiugina tai, kad mažiausiai 40 metų, bent jau tiek, kiek aš prisimenu, kalbame apie pasaulį, apie badą pasaulyje. E, ir kai matome, kad įsivyšiusiuose šalyse yra tiek daug technologijų ir taip jos yra pažengusios, neįsivaizduojama, kad negalime su, suvaldyti tokios dramatiškos situacijos, kuri tiesiogiai kelia mirties grėsmę tūkstančiams žmonių, pasaulyje daug e, lygų ir panašių dalykų. Man tiesiog norėtų susižinoti, ko čia trūksta ir ar FAO negalėtų išrauti su šaknimis ir kokios yra gilios priežastys visos, visos tos bėdos. Nes juk Tokiu būdu buvo sugriauta labai daug e, pasaulyje nedidelių ūkių, labai daug e, nukentėjo mažų ūkininkų. E, BŽUP, kol nebuvo reglamentų, nebuvo vienas iš pagrindinių tikslų, kad būtų išmaitintos vidutinės Afrik, viduriniosios klasės Afrikos žmonės kokia, žodžiu, yra pati svarbiausia priežastis, kad nepalaikomi maži ir vidutiniai ūkiai tose šalyse, kurios kenčia nuo bado. Mes nedrįstame, mes bijome e, patys į save parodyti pirštais, kad mes esame atsakingi. Taip pat norėčiau išsiaiškinti, ką FAO galvoja apie žemės ūkio reformą, apie žemės reformą. Nes žemgrobystė ir tai, kad žemės reforma nevykdoma, yra labai didžiulė problema. Taip pat norėčiau iškelti e, e, klimato kaitos problemą. Mes labai aštriai tą jaučiame ir tikrai negalima slėptis už klimato kaitos problemą E, kad e, nespręstume tokios svarbios problemos kaip kapitalizmas išsivyščiusiuose šalyse, kuris yra viso ko blogis. Madame Aguilera. Pone Aguilera. Ačiū. Pirmininkė, norėčiau padėkoti už e, FAO atstovo pasisakymą, buvo labai įdomu. Mums buvo puikiai proga pasi... Dal, mums bus puikiai proga pasidalinti nuomonėmis Madride e, spalio pabaigoje, tačiau mano klausimas labai konkretus. Ar manote, kad susitarimai, prekybos ir asociacijos susitarimai tarp ES su besivystančiomis šalimis, pavyzdžiui, Šiaurės Afrika, Afrikos šalimis, kaip nors įtakoja situacijos pasikeitimą į gerą tose šalyse? Ar e, juk realiai ta situacija yra tokia baisi, kad trūksta maisto tose šalyse? Ar manote, kad kažkaip tai galima import, e, importų pagerinti tą situaciją, importų iš ES? Ar tai turėtų teigiamą e, ir ar tai turėtų tas importas e, teigiamą poveikį žmonių ne, e, neprivalgymui. Dėkoju. Ką tik sveikinau atvykusi Europos komisijos atstovą. Iš Agre ir Depo generalinių direktoratų turime atstovus. Jeigu kažkuris iš jūsų norėtų pasisakyti, prašom. Dabar. Kaip tik, mus, kaip tik jūs ir išklausytume. Nėra norinčių kalbėti, klausė pirmininkas. Na, tokiu atveju norėtume pakviesti savo svečią, kad jis atsakytų į išsakytas pastabas, išvalgas, užduotus klausimus. Galbūt galėtumėte paminėti ir tų smulkių ūkių problematiką. Ar preferencija skirtam smulkiams ūkiams galėtų padėti išspręsti problemą. Reikia prisiminti, kad tie smulkus ūkiai kartais turi svarbiausią tikslą e, aprūpinti patys save, aprūp, apsirūpinti patys maisto produktais, šeimą aprūpinti. Mm, kur turėtų vykti, pasak jūsų, žemės ūkių produktų gamyba? Kaip be to dėl Kinijos investicijų Afrikoje? Kiek tos investicijos tarnauja vystimuisi, ar tai yra Afrikai naudingos investicijos? Žinome, kad kartais politika dėja siekia labai mm, savitikslių dalykų, netarnauja šaliai. Ką manot apie tai? Atsakymas. Dėkoju visiems. Pabandysiu atsakyti į man užduotus klausimus. Pasižymėjau juos, aš nespėjau gal pasižymėti visų tų klausimų, bet stengsiuosi atsakyti kuo geriau. Ponui Dantan norėčiau pasakyti štai ką. Taip, 2008-2009 buvo tie metai, kai labai pakilo maisto produktų kainos. Net dabar tos kainos yra, net, e, galima sakyti, susijusios su klimato kaita. Tie, kurie, e, kai kurie kenčia labai stipriai dėl to. Ir tie vargšai, sunkiausiai gyvenantis, pirmiausia, nukentėjo nuo kainų kilimo. 2008-2009 bandėme stiprinti pasaulinį maisto saugos komitetą. Jis jau veikia ir anksčiau, tačiau jo vaidmuo tuo met buvo žymiai menkesnis, lyginant su to, koks yra dabar praėjus dešimčiai metų. Buvo dirbama diskutuojant su pilietinės visuomenės atstovais, su, su, su visa eilė kitų subjektų. E, na, šiek tiek pavyko suformuoti tam tikras tendencijas. Ir kad būtų gal, visą tai tam, kad būtų galima geriau analizuoti, a, kokie produktai rizikuoja brangti, ką daryti tokiu atveju ir taip toliau. E, dabar vyks pasaulio maisto savaitės renginiai, vyks posėdžiai. Tai yra visų susitikimas. E, bus PAM, FIDA, e, jungtinių tautų organizacijų e, atstovai ir nepelno siekiančių organizacijų atstovai. Paulio De Castro, norėčiau pasakyti štai ką. Eh, Manau, kad e, tas susitikimas yra unikali proga, bus parlamentarų iš Europos, iš Latino Amerikos, iš Afrikos ir bus, tai bus puikia proga padiskutuoti tais labai svarbiais klausimais. Manome, kad iš to susitikimo bus galima išeiti suformavus bendrą nuomonę Visi parlamentarai, kokie, iš kur jie bebūtų, kokia jų politinė spalva bebūtų, ar partinė priklausomybė, jie sutars dėl to, kad reikia kovoti, dėl to, kad badas pasaulyje būtų panaikintas. Norėčiau pabrėžti, ponui Delkasrus yra parlamentinės asamblėjos atstovas kovai su badu. Tai nėra intergrupė kažkokia, tai yra alijansas, kurį sudaro parlamentarai iš įvairių komitetų, iš įvairių politinių stovyklų. Aš tikiuosi, kad tame alijanse dalyvaus kuo platesnis ratas parlamentarų. Tas alijansas tikrai labai svarbus tam, kad interesas kovoti su badu nenusūktų, kad jis auktų. Ponui Būda galėčiau pasakyti štai ką. Jeigu pasižiūrėtumėte objektyviai susikloščiusią situaciją, Kaimiškosios vietovės iš tikrųjų praranda jaunus žmonės ir atsiranda darbo jėgos poreikis. Mes žinome tokį reiškinį, kuris yra vadinamas laikinoji migracija arba ciklinė migracija. Ir tokio reiškinio yra ir gerų pavyzdžių, apie tai klausė be kita ko ir kiti delegatai pabėgėliai ar migrantai Europoje galbūt neturėtų būti laikomi kitose šalyse. Pavyzdžiui, su, arba reikėtų pasirašyti reikiamas sutartis. Pavyzdžiui, su Turkija yra pasirašyto sutartis, kad tarp Turkijos ir Sirijos liktų migrantai, ten sukūriamos sąlygos žmonėms dirbti ir m, mm, pasiektą tą projektą gyventinant yra puikių rezultatų. Uh, Rinkoje Turkijos tie produktai yra labai paklausus. Na ir galiausiai Turkija irgi stokoja žemės ūkio darbo jėgos, tad pabėgėliai yra pasitelkiami šiuo atveju šalyse, kur jie apsistoja. Ir kai žmonės randa darbo, tai šalyje jie pasiliks galbūt ne mėnesį, o gerokai ilgiau. Mm, turime taip pat puikių pavyzdžių, pavyzdžiui, Pietų Sudane, kita kaimininė valstybė, kur pabėgėlių taip pat yra daug. Pabėgėliai, kurie yra primti besivystančiose šalyse, dažniausiai dirba žemės ūkio vietovėse, tad mes ne tik sprendžiame esminės migracijos problemas, problemas, kurios sukelia migraciją, mes padedam žmonėms, kurie atvyksta į šalį, kad jie galėtų turėti orų darbą ir paskui jie gali, gali, galės po konfliktų grįžti į savo šalis įgyję reikiamų įgaudžių, kad galėtų plėtoti kažką panašaus sugrįžę namo. Kolega Šrioder klausė apie konkrečius pavyzdžius susijusius su pabėgėliais. Aš manau, kad šį, į šį klausimą atsakiau, minėdamas Turkijos e, ir Sirijos pavyzdį. Manau, kad tikrai svarbu yra tai, kad atsirastų idėjų, kad e, imtumės e, padėti tiems migrantams, kurie jau yra Europoje. Turime tai, kas vadiname Blue Hope Economy mėlynosios vilties ekonomiką. E, iš Malio ar Nigerijos e, žmonės taip pat dirba e, tam tikrose sektoriuose, pirmiausia, žvejybos ar žemės ūkio. Ir tai yra irgi esminiai žingsniai sprendžiant migrantų problemas. Dėl duomenų susijusių su klimato kaita. Svarbu pažymėti yra tai, kad visi žmonės mini, kiek problemų sukelia klimato kaita ar konfliktai, bet visa tai yra susiję tarpusaviai. 51 šalyje patiriamos didžiulės problemos. Ir 17 jų kenčia dėl klimato kaitos. Taigi didžiulis procentas problemų yra sukeliamos klimato kaitos. Somalis ar Jemenas E, yra to šalis, kur yra ir kariniai konfliktai, ir, e, ir kariniai konfliktai, ir klimato kaitos problemos, ir visa eilė kitų sukeliančių ekonomikos nuosmukį. Mes suprantame, kad žemės ūkis tokiuose šalise yra ypač pažeidžiamas dalykas. Žemės ūkiui plėtoti reikia vandens, kitaip e, neišeina plėtoti žemės ūkio. Klimato kaita pirmiausia sausromis smogia toms šalims. Pavyzdžiui, e, ar kalbėtume apie, pietryč, apie Rytų Aziją ar apie Afrikos kai kurias valstybės, tenka konstatuoti, kad negali ūkininkai tęsti savo veiklos, jeigu nebelieka visiškai lietaus. E, irigacijos sistemos ne visose šalyse egzistuoja. Ir dažniausiai žmonės, kurie gyvena tose saustringose regionuose, turi kraustytis kitur. Uh, Taigi dėl to žmonių judėjimas yra tikrai didelis. Pone Heslink uždavė klausimą taip pat dėl žemės ūkio bendrosios politikos. FAO siekia, kad būtų plėtojamas toksai mišinys tarp biotehnologijų, agroekologijos ir kitų dalykų. Mes nesiūlome vienos ir tos pačios formulės visiems, tačiau ekologinis žemės ūkis, mes manome, gali daug prisidėti plėtojant tvarų žemės ūkį, bet biotehnologijos taip pat svarbu. Taigi mes tradicinės žinias siekiame kombinuoti su mokslo pasiekimais, teikdami konsultacijas šalims. Teikiame mokslinius patarimus dėl to, ko šaliai būtų pravartu imtis. Kai kas kalbėjo apie bendrą žemės ūkio politiką. Diskusijos vyksta dėl šios politikos. Siekiama ją supaprastinti, modernizuoti Aš manau, kad bendro žemės ūkio politika vaidina esminį vaidmenį tam, kad būtų išspręstos tos problemos, apie kurias kalbam šiandien. E, ten yra minimos e, nuorodos į, pavyzdžiui, kaip lietoti žemės ūkį karo sąlygomis, kaip atremti klimato kaitos iššūkius, kaip užtikrinti aplinkos saugos stabilumą ir kaip sumažinti klimato poveikį. Mes manome, kad BŽUP yra tas dalykas, apie kurį reikia diskutuoti. Naujas siūlymas susijęs su bendra žemės ūkio politika apima tuos aspektus, kurie mums patinka, kurie mums atrodo svarbus, nes viskas yra susiję. Žemės ūkis Europoje yra susijęs su kitomis šalimis. Buvo kalbėta apie prekybą. Taip pat aš manau, kad svarbu, kad BŽUP įgyvendinant nebūtų pamirštos tos pereinamo laikotarpio šalis. Galėtume taip pat e, suteikti pagalbos ar gerąją patirtim pasidalinti su besivysančiomis šalimis. Afrikos valstybės, aišku, yra labai svarbios partnerės, Europos komisija paskelbė iniciatyvą privat, dėl pagalbos e, privataus sektorių žemės ūkiai. E, žemės ūkio įmonės gali prisidėti prie ekonomikos plėtojimo, darbo vietų kūrimo. Tai, gali, tai galėtų galbūt paskatinti ES įmonės investuoti Afrikoje. Mes teikiame paramą, kai tai yra reikalinga tokiems projektams. Ir aš manau, kad tai yra teisingas požiūris į tai, kaip yra įmanoma žemės ūkio srityje bendradarbiauti su Afrikos šalimis. Mes taip pat E, raginame investuoti atsakingai. Privatus sektorius ar kiti partneriai, tokie kaip, pavyzdžiui, Kinijos vyriausybė, ji buvo paminėta, taip pat turėtų laikytis tam tikrų principų. Mes matome, kad Kinija remiasi ta, tuo, tomis gairėmis, kurios yra parengtos, jos nėra būtinos, tai yra, kaip jau sakiau, rekomendacinio pobūdžio e, dalykas. Privatus sektorius mielai remiasi tomis gairėmis, ypač kai kalbame apie Europos investicijų fondą, kuris yra išorės fondas. Tai yra būdas investuoti, pritraukti kapitalą ir tai yra taip pat būdas užtikrinti, kad bus laikomasi tam tikrų nustatytų taisyklių. Kolega Walls klausė dėl žemės ūkio politikos ir investicijų prioritetų, bet manau, kad jau į tai būsiu atsakęs. Pone Maginės e, yra, visą tai yra labai svarbu, be jokios abejonės. Su privačiu sektoriumi dirbame tam, kad galėtume imtis reikiamų prevencijos priemonių, kad galėtume geriau surinkti duomenis, kad galėtume geriau pateikti informaciją E, ir pateikti ją ūkininkams. Afrikos ūkininkų e, viena iš svarbiausių problemų yra ta, kad jie stokoja žinių. Jie, ir jiems atrodo rizikinga investuoti žemės ūkį. Jų akis labiau krypsta į miestus. O jeigu atsirastų perdirbimo įmonių, tai ūkininkams galbūt galėtų būti paskata likti ten, kur jie uh, E, kaip tik ir užsima žemės ūkiu, jeigu jie galėtų parduoti savo produkciją. E, Afrikos šalyse žemės ūkis yra esminis sektorius ir be abejo trūksta ten taip pat jaunų žmonių. Tad mes turime imtis priemonių, kad jauni žmonės matytų šią veiklos rytį kaip patrauklę. Buvo kalbėta apie maisto vartojimą ir nutukimą. 20 4 procentai Europos gyventojų tų, turi tą nutukimo problemą. E, problema nuolatos auga. Maisto paskirstimas taip pat buvo paminėtas. Maisto gamyba taip pat, ar mums reikia gaminti daugiau, jeigu paskaičiuotume, kiek pasaulyje maisto išvaistoma, tai yra trečia, trečdalis viso maisto. 1,3 milijardo dolerių atitinka, tas, atitinka tam išvaištytą maistą. Mes be abejo su tiek galėtume beveik visą pasaulį pamaitinti. Yra tokių sudėtingų sričių, kur reikia kalbėti ne tik apie priegą prie maisto. Pavyzdžiui, užsakarės Afrikoje nėra jokios maisto gamybos, tad visuomenė jokios prieigos prie jo neturi. Ir Be abejo, reikia sumažinti maisto švaistimą, mūsų požiūris ir toliau nekinta šiuo klausimu. Ir taip pat reikia gaminti šiek tiek daugiau, naudojant mažiau resursų, e, gerbent bio įvairovę, dirbožėmį, tausojant. E, matome, kad auga populizmas, kai sakoma, kad štai 2050-aisiais mūsų bus 10 milijardų. Ir keičiasi požiūris į daugą. Žmonės turės ko gero valgyti maisto produktus, kuriems pagaminti reikės galbūt daugiau vandens ir daugiau gamtos išteklių. O mes turime rasti tą liniją, kaip elgtis tausiai, pagaminti reikalingą minimumą, bet kartu, e, bet kartu E, išlikti tausiems ir, ir tvarkingai elgtis savo ištekliais. 2050-aisiais maisto gamyba turės išaukti 40-50 procentų lyginant su dabar. Dėkui. Labai ačiū už atsakymus ir už patiktą informaciją. Ačiū, kad paminėjote narių iškeltus klausimus ir juos bandėte atsakyti. Spalio mėnesį šią temą svarstysime ne vieną kartą. Ponas Dekastro apie tai kalbėjo. Jis sakė, kad yra atsakingas už vieną iniciatyvą spalio pabaigoje. Vyks susitikimas Madride, kuriame dalyvaus mūsų ir plėtros komiteto atstovai. Ir aš esu tikras, kad ši tema bus dažnai aptariama žiniasklaidoje Tai yra puikia proga atkreipti dėmesį į šios problemos sudėtingumą. 80 milijonų žmonių neturi pakankamai maisto produktų dėl vienos ar kitos priežasties. Kalbame apie maisto stoką, apie būtinybę didinti gamybą, kadangi e, gyventojų skaičius didėja vaikų skaičius didėja, bet problema yra labai kompleksinė. Tai yra pagrindinė mūsų komiteto darbo tema. Labai ačiū, ponė Delė Puerta Montoja. Ačiū, kad atėjote ir tikimės, kad mūsų ryšiai ir toliau išliks labai glaudus siekiame to paties, e, dirbame vadovaudamas tomis pat gairėmis. Tik, kad tos problemas būtų išspręstos, dar kartą labai ačiū jums abiems. Ačiū nariams, kurie pasisakė. Ar norėtumėt ką nors pridurti apibendrinimui? Prašau. Tu. Kelios, kelias sekundės tik tai. Noriu visiems padėkoti už labai konstruktyvę diskusiją. Ypač dėkuoju Europos parlamentui už paramą, kuris teigia FAO organizacijai. Dėkuoju už jūsų pastangas paversti žemės ūkį tvaresniu, e, ekologiškesniu. Ačiū uždėmesi atskiroms konkrečioms temams, pavyzdžiui, dirbožėmio vandens e, švarai, aplinkos apsaugai. Man atrodo, kad per pastarosius dešimt metų mes pasiekėme labai daug ir dabar pagreičio nereikėtų išvaistyti. Aš tikiuosi, kad uh, šiandien pateikti duomenys e, daugeliu mūsų atveria galimybę e, išspręsti šią problemą iki 2030 metų. Ačiū už klausimus ir už skirtą laiką. Labai ačiū. Svarbios informacijos pateikite, įvardinote labai svarbius tikslus, tikimės, kad jų pasieksime. Ačiū. O dabar paprašysiu Santė generalinio direktorato atstovo ateiti į tribūną. Kadangi dabar pereisime prie Afrikos, e, afrikinio gripo, kaulių gripo problemų. Maro, atsiprašau. Taip jau atsitiko, kad ši lyga pasiekė Belgiją e, labai sparčiai ir neseniai Belgijos žemės ūkio ministras pareikalavo, kad vienoje geografinėje zonoje būtų išnaikinta 4000 afrikinių marų užsikrėpusių keulių. Tai yra virusinė lyga, kuri, e, kuria serga tik tai e, keulės bet jie gali užsikrėsti ir laukinės, ir naminės keulės, ir Afrikoje tai yra užfiksuota. Šiuo metu devynios valstybės ES - Estija, Latvija, Lietuva, e, Rumunija, Bulgarija, Lenkija, Čekija ir Belgija yra užfiksavusios afrikinio gripo atveju. Europos komisija 50 procentų finansuoja kovą su šia lyga ir dabartinės priemonės Belgijoje su tuo yra susijėtos. Taip pat Europos komisija yra pabrėžusi, jog yra pasirengusi padėti visoms valstybėms narėms kurios nori patarimų, konsultacijų arba e, nori pritaikyti priemonės kovai su šia lyga. O dabar aš suteiksiu žodį Santė generalinio direktorato atstovui, ponui Van Gorten. Jis dažnai ateina į mūsų komitetą ir e, tuo klausimu komitete jau esame daug kartų kalbėję. Ypač kalbant apie keulių pro problemas vidurio rytų Europoje. Maro klausimas iškilavo. Labai ačiū, kad atėjote. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu Jums pateikti naujausios informacijos apie tai, kas įvyko pastaruoju metu. Paskutinį kartą aš pas jūs buvau praėjusiais metais, po to labai daug kas pasikeitė. Ir aš norėčiau viską jums pristatyti. Pirmiausia, pristatysiu dabar susidariusią padėtį, o paskui priminsiu, paminėsiu, kokiu iniciatyvu e, Europos komisija yra iškėlusi pastaraisiais metais. Nepamirškime, kad dabar jau prieš ketverius metus uh, buvo užfiksuoti afrikinio keulių maro atvejai Baltijos šalyse pirmiausia ir e, ką mes nuveikėme toliau, norėčiau papasakoti. Pirmiausia, e, nedidelis video, kuris labai aiškiai paaiškins, e, kokia yra padėtis Gruzijoje. Rusijos federacijos viena dalis 2014 metais iš Gruzijos ta lyga persikėlė į Rusijos federaciją, paplito visoje Rusijos federacijoje. 2014 metais Baltijos šalyse lygos protrukis užfiksuotas ir Lenkijoje. Šiais metais matote labai daug žalių taškelių ir aš paaiškinsiu, kas tai yra. Ir pamatysite, e, kokia evoliucija iki pat dabar vyko. Labai e, daug lygos atvejų Rumunijoje, pačios rytinėje dalyje netoli e, Jodosios jūros. Rusijoje taip pat užfiksuotas protrukis. Taip pat Rusijos rytuose link Kinijos sienos einant yra nemažai atvejų. Ir dabar matome, kad jau pusantro mėnesio Kinijos Respublikoje tokių problemų egzistuoja. Kodėl ES tiek daug tų tarš, lygos atvejų? todėl kad pas mus yra privaloma e, atlikti visų nušautų šernų tyrimą, e, žiūrint, ar jie nėra užsikrėtę afrikinių keulių maru. Todėl ES tiek daug yra užfiksuota atveju ir toje ES dalyje yra tiek daug sergančių gyvulių nustatyta. Tas pats turbūt yra ir kitose valstybėse, Rusijos federacijoje ir Ukrainoje, bet ten šernai nėra tyriami ir todėl nėra tikslios informacijos apie lygos paplitimą, o mes tiksliai žinome, kur virusas yra paplitęs, todėl ES yra regionalizuota. Kas dabar padaryta? Matote visus uh, žaliuosius taškus, žali taškai yra laukiniai šernai, geltoni yra ūkiai, fermos. Matote, kad lyga paplitusi visose Baltijos šalise Labai nedaug tuščių kišenių, jeigu taip galima pasakyti, yra likę Baltijos valstybėse, kur lygos dar nėra. Geltoni taškeliai yra nauji lygos protrukiai. Paskutiniais atvejais užfiksuotas Belgijoje. Šernas e, buvo rastas užkresas, dabar jau net 15 tokių šernų yra rasta labai nedidelioje geografinėje zonoje. Belgijos administracija patarė e, tarptautiniams ekspertams tarpininkaujant uh, ištirti padėtį ir išsiaiškinti, kuriuose zonose tiksliai e, lyga yra užfiksuota. Ta pati strategija pritaikyta Čekijos Respublikoje, ten irgi buvo užkrėsti šernai, buvo pritaikyta tokia pati strategija Čekijos Respublikoje ir pavyko užkirsti kelią viruso plėtrai jau daugiau negu šešis mėnesius. Taigi, trys Baltijos šalis ir šiaurės, Lenkijos šiaurės rytai yra labiausiai užkrėsti. Toliau trikampis Ukraina, Rumunija ir Vengrija. Ten yra daug lygos atvejų. Vienas taškas užfiksuotas Vengrijos viduryje. Irgi šernai. Ir dar visa Rumunijos rytinė pusė užfiksuota. Daugiau negu tūkstantis tokių e, yra taršos faktų ir Bulgarijoje vienas taškas. Taigi tokia dabar padėtis. Aš sugrįšiu prie padėties Belgijoje. Čia ne šio ryto žemėlapis, bet praeitos savaitės. Ir jūs labai puikiai matote, kokie yra raudoni taškai užfiksuoti. E, čia visi e, nušauti šernai, kurie buvo ištirti paaiškėjo, kad tokiu būdu mes galime geriau kovoti su viruso plėtra, nes virusas išsilaiko beveik šešis mėnesius net e, nušauto, net negyvo šerno e, kūne, lavone. Todėl reikia pritaikyti labai daug biologinės saugos priemonių, kad e, išnaikintume virusą. 64 tūkstančių hektarų zona yra užfiksuota. Ir matote daug raudonų taškelių, kurie rodo, kur tie užkrėsti e, negyvi šarnai, šarnai buvo rasti. Bulgarija, ten vienas lygos atvejis užfiksuotas. Visi tie izoliuoti atvejai yra neatsiejami nuo žmogiškojo faktoriaus. Čia kalbama apie lėtą lygos plitimą ir labai didelė dalimi e, žmogaus, žmogiškasis faktorius yra kaltas dėl viruso plitimo, kuris Bulgarijoje yra labai išplitęs. Ir Bulgarija dabar imasi visokiausių veiksmų, kad kovotų su šios lygos plitimu, kuris e, dabar jau tris savaitės egzistuoja. Bet to matome Rumunijos padėtį. Tokia pat padėtis yra ir Ukrainoje, tiesą sakant, kitoje sienos pusėje, kur dėl labai specifinės e, e, šiaurės rytų Rumunijos padėties, dėl Dunojaus deltos padėties. E, yra labai sunku kontroliuoti gyvūnų judėjimą. Ir pastebėta, kad yra ūkiuose daug lygų, užfiks, lygos atveju užfiksuota. Geltoni taškai yra ūkiuose, žaliai yra laukiniai gyvūnai. Taigi matote, kad gyvūnose, sergančių gyvūnų yra labai daug. Rumunijos administracija skerdžia uh, Daugiau negu pusę milijono keulių per pastarosius du mėnesius paskersta, kad lyga toliau neplistų. Tuo tarpu kitoje žemėlapio pusėje, kampelėje tarp Vengrijos, Ukrainos ir Rumunijos irgi yra užfiksuota miškinių šernų viruso atveju. Miškas ten yra labai tankus, todėl labai sunku atsekti e, žuvusius, ar mirusius, atsiprašau, e, nudvėsusius, nugaišusius e, šernus. 2018 metais e, čia užfiksuoti lygos e, skaičiai, lygos atvejų skaičiai. E, ką padarėme nuo metų pradžios? Procesas tebesitėse. Jau sakiau pradžioje, kad taip dirbame nuo 2014 metų, kada pirmieji atvejai buvo užfiksuoti ES E, prie Baltarusijos sienos. Siuntėme ES ekspertus. Tai yra ne Europos komisijos žmonės, bet tikri ekspertai. Jūs suprantate, ką aš turiu galvoje. Taigi nusintėme e, Belgijos ekspertų mėnesio pradžioje ir bandėme išsiaiškinti, kaip veikia, kaip elgesi šernai. Tai yra nepaprastai svarbu, pavyzdžiui, e, ve, e, Belgijoje, kai reikia išsiaiškinti, kaip elgtis. Ir reikia tarptautinio masto pripažintų ekspertų, todėl mes patarėme Belgijai, kaip elgtis, vadovaudomėsi mūsų turimą patirtimi šiuo atveju Čekijos Respublikoje. Taip pat žiūrime, E, kokia padėtis kitose e, maro atveju užfiksavusios ES valstybėse. E, dešinėje pusėje matote nuotrauką, kaip veterinarijos specialistai Rumunijoje Dunojaus deltoje turi dirbti. Ekspertai dirba dieną naktį, Belgijoje keletą valandų E, tie, tie žmonės atvažiavo praėjus keletai valandų nuo nustatytos lygos pradžios. Kitas dalykas, mūsų ekspertai. Ekspertai e, jau daug kartų e, važiavo į Belgijos, atsiprašau, Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių pasienio zonas, bandydami išsiaiškinti galimus gabenimo uh, E, atvejais labai sunku yra kovoti su nelegaliais mėsos pervežimais, maisto produktų, sumuštinių pervežimų iš, pavyzdžiui, Ukrainos į, į Lenkiją. E, labai daug e, yra pasirengimo priemonių. Mes žinojame, kad lyga ateis, mes žinojame, kad lyga plis ir ne vienu ar dviem kilometrais per mėnesį E, matome, kas e, dedas valstybėse, kuriuose taikoma strategija, taigi e, vietoje labai daug įvairių misijų organizuojama, vizitų organizuojama, bandant užkirsti kelią lygai. Kitas dalykas - platforma, kurią mes vadiname GFTAD, tai yra pasaulinė sistema užkrečiamams gyvūnų lygoms įveikti. Aš pirmininkauju tai e, sistemai ir joje dirba visų Europos Sąjungos, Europos, atsiprašau, ne Europos Sąjungos, bet visų Europos valstybių pareigūnai. Jie sustinka 2-3 kartus per metus, keičiasi informacija, geriausia praktika. Paskutinį kartą e, sustikimas vyko Varšuvoje, kur aptarėme e, šernų problem, suvaldymo problemas ir jūs čia matote, kokie įvyko tie susitikimai oficialių lygmenių. E, Štai Varšuvos posėdžio nuotrauka. Diskusijoje dėmesys buvo sutelktas į e, medžioklę. Mes e, suprantame, kad e, būtina imtis aiškių priemonių. Suprantame, kokia praktika egzistuoja įvairiose zonose, žiūrime, kaip elgiamasi naujai, e, tose zonose, kur naujai atrasti lygos atvejai, tose zonose, kur jau seniai e, lyga e, nustatyta. Kalbame apie e, zonas ES, kuriuose dar lygos atveju neužfiksuota. Jau sakiau, kad e, nėra žmogiškojo faktoriaus, kuris leistų užkirsti lygos plėtimą per mėnesį ar du. Taigi turime e, galvoti, kaip e, sumažinti šernų judėjimo intensyvumą skirtingose ES zonose. Taip galėtumėm užkirsti kelią tolesniam lygų plėtimui. Taip pat labai svarbu ir per paskutinį posėdį mes labai daug kalbėjome, kaip elgtis su uh, kritusiais šernais. Pa, pavyzdžiui, medžiotojams ką daryti. Baltijos šalyse, pavyzdžiui, matėme, uh, Baltijos šalise, pavyzdžiui, yra pritaikyta labai iškių priemonių uh, lygos plitim, užkirsti kelią lygos plitimui. E, ministrai iš kelių valstybių e, posėdžiavo ir vienas iš svarbių e, susitikimų įvyks Bruselį, įvyko Bruselėje rugsėjo pradžioje. Mes palaikome ryšį su ekspertais ir stengiamės peržiūrėti ekspertų strategijas, aš jas jums e, rekomenduoju. E, kalbam apie greitkeliuose ir e, automobilių stovėjimo aikšteliuose pritaikomų barjerų, kliūčių įdėgymą. Kokie, ką mes galime padaryti regionų požiūriu? Ką Europos komisija daro? Kaip mes elgiamės su valstybėmis narėmis? trijų tipų zonos yra išskirtos. Raudono zonos ir čia mes e, išskiriame e, to, tos atvejus, kai tik tai ūkiuose lygos atveju nušfiksuoti, mėlyno zonos yra e, buferinės zonos, raudonos zonos, kur yra ir ūkiuose, ir gamtoje. Visi kiti atvejai visa, visos kitos Europos zonos e, yra neužkrestos ir mes tengiamės tos sezonuose taip pat pritaikyti priemonių, kurios leistų uh, pritaikyti prevencinės priemonės. Taigi kol kas Baltijos šalis, uh, Lenkijos dalis, uh, Vengrija iš dalies, Rumunija, Čekija yra ribota, bet ji turėtų, aš manau, būti išvalyta, jeigu taip galima pasakyti labai greitai. Uh, Bulgarijoje nedidelė zona yra užkrėsta ir nedidelė Belgijos zona. Ir visuomet e, dar turime prisiminti, kad Sardinijoje jau daugiau negu 15 metų ta lyga yra išplitusi. Bet ten afrikinis gripas yra kitoks negu tas, kurį dabar mes aptarėme. Svarbiausia yra regionalizacija, kuri kiekvieną kartą, kai lyga e, pasireiškia, turi būti pritaikyta. Mes turime pasirūpinti, kad ES pagrindinėje dalyje prekyba maisto produktais neturėtų būti sustabdyta. Taip pat labai daug darbo atlieka EFSA. Čia matote e, skirtingų e, nuomonių, skirtingų priemonių, kurias EFSA pritaikė. Europos komisija prašo, kad EFSA imtųsi priemonių dar prieš pratrūkstant, užfiksuojant lygą. Daugiau kaip prieš aštuoneris metus pirmieji atvejai buvo užfiksuoti ir dabar mes jau laukiame, kad EFSA parengtų naują nuomonę, kuri mums yra labai naudinga. Tikimės, kad tai bus padaryta šių metų pabaigoje. Epidemiologinis vertinimas e, bus užbaigtas po poros savaičių ar po mėnesio. Turėsime EFSOS nuomonę ir bus paskaičiuota šernų tankio, pateikta šernų tankio statistika ir mes žiūrėsime, kiek priemonių dar galima pritaikyti šernams, kad e, užkirstume kelią lygos plitimui. Mes negalime sumažinti šernų populacijos tiek, kad e, jiems iškiltų grėsmė. Taip pat mes turime kalbėti apie tvorų statymo galimybės. Mes e, prašome EFSOS aiškių patarimų. Sien, tos, tie barjerai, tvoros neturi būti statomos per daug plačiai E, turi būti apsiribuojama tik tai zonomis, kur lyga yra išplitusi. E, pirmininkas pradžioje sakė, kad mes finansiškai paremėme valstybės, kurios e, nukentėjo nuo lygos, tos gyvūnų išnaikinimui, bet to mes bendrabiavome su trečiosiomis šalimis, su Ukraina ir Moldova. Pradėjome ir informavimo kampaniją ne tik valstybėse narėse, bet ir ne tik valstybės analėse, kurios e, turi jau lygos atveju, bet ir kitose. Kokios dabar vyksta gyvendamos iniciatyvos? Regionalizacija yra taikoma. Mes norime, kad viskas vyktų veiksmingai, norime, kad vidaus rinka nesutriktų e, visoje Europos Sąjungoje. E, stengiamės kontroliuoti šernų judėjimą. Ir jau anksčiau esame pritaikę labai konkrečių uh, išimčių ūkiams, kuriuose yra viena keulė. Dabar panaikinome tą išimtį. Dabar jau dviejį metai sueina, kai finansinė parama yra teikiama vakcinos kūrimui. Vienintelis būdas išnaikinti lygą bus e, e, sukurti vakciną. Kol kas e, tokios nėra. Ir be to ta vakcina turi būti uh, geriama. Nes e, bet kol kas ta vakcina dar e, nėra sukurta, dar nėra naudojama ir jos negalima išnaudoti miškuose. Ir e, svarbiausia yra informavimo kampanija. Kaip aš jau sakiau, mes finansuojame ir tas valstybės, kurios dar neturi lygos atveju. Esame dėję labai daug pastangų E, bendradarbiaudami su medžiotojais, su ūkininkais, kaip jau sakiau, be ūkininkų paramos mes negalėtumėm lygos išnaikinti ir smulkiems ūkininkams taip pat reikia didinti e, saugumo priemonės, kad užkirstų kelią užkratui patekti į ūkį. E, žmogiškasis faktorius, e, pavlintant lygai į Bulgariją, į Belgiją, į Čekiją, Vengriją, jis buvo pats svarbiausias Net ir Lenkijoje tą galime pastebėti. Ir mes stengiamės dabar e, geriau informuoti žmonės, kad žmonės nebeperneštų lygos. Ir kitas dalykas - biologinis saugumas. Jis turėtų būti įgyvendintas visuose ūkiuose. Ir kitas žingsnis, tai bus jau mano paskutinė skaidrė, e, Žemės ūkio ir žuvininkystės taryboje. Spalio 15 dieną bus apie tai kalbama. Turi bendradarbiauti visi e, veikėjai. Ir norime pusę e, ministrų konferencijos e, gruodžio 19 dieną šiai temai skirti. Norime įtraukti ir medžiotojų atstovus ir ketiname įtraukti Europos medžiotojų asociacijos atstovus. Kitų metų pradžioje viskas, ką aš jums pasakiau, e, galės e, e, būti atsisiūzinta iš Santė generalinio direktorato puslapio. Ačiū, kad manęs taip ilgai klausytės. Na, dabar laikas parlamentarų pasisakymams. Tomai, Belgijos atstovas, prašau. Labai ačiū, kad šiandien atvykote su mumis susitikti. Manau, kad Belgijoje padėtis yra pakankamai sudėtinga, kai dėl keulių maro. Tačiau reikėtų pasižiūrėti į bendrą kontekstą Europos. Norėčiau e, dėl Belgijos situacijos paklausti. Pavyzdžiui, Čia ne vieną kartą buvo minėtas žmogiškasis faktorius ir ne vieną kartą buvo sakyta, kad pastarasis lemia, jog e, užkresto zonos plečiasi. Tai nežinau, kas čia vyksta. Ar e, būna kažkoks sumuštinis išmetamas vairuotojo, pavyzdžiui, per langą, ar e, kažkas tai padaroma e, medžioklės zonose ar kariškis savo batais užkratą perneša, koks tas žmogiškojo faktoriaus vaidmuo. Toliau biosaugumas. Man toks įspūdis susidaro, kad e, komisaras puikiai dirba su Belgijos valdžios struktūromis daro tai, ką reikia, tačiau norėčiau išsiaiškinti, ar rimtai viską žiūri ūkininkai. Pavyzdžiui, e, vežėjai, ar jie įtraukiami į tą grandinę, juk jie važinėja iš vieno miško, kit, iš vieno miško galo į kitą. Toliau Čekijos Respublikos atvejais. Aš girdėjau, kad čekai netrukus pradės specialių būdų tikrinti į Čekiją iš Belgijos išver, įvežamą mėsą. Tačiau man atrodo, kad kol kas nebuvo tokių atvejų, kurie trikdytų bendrosios rinkos veikimą. Dėkoju pirmininkė, taip pat norėčiau padėkoti komisijos atstovui už pristatymą. Aš manau, kad tai, ką daro komisija, yra geras dalykas. Aš e, susirinkau informaciją vietoje ir atrodo, kad visi pripažįsta, kad komisija labai greitai sureagavo Belgijos atveju. Aš norėčiau pratesti kolegos iš Belgijos mintis ir paklausti jūsų, dėl kokios priežasties ta lyga taip greitai išplito, nes toks lygos plitimas atrodo nenatūralus, toks greitas lygos plitimas netrodo natūralus. Ir dar, jeigu, sakykime, e, būna labai staigus epidemijos išplėtimas, išplėtimas tai tada įmamasi kažkokiu tai greitų priemonių. Ar manote, kad valstybės narės yra pajėgios simtis tų skubių priemonių? Toliau E, ūkiuose auginamų gyvulių užsikrėtimas. Ar manote, kad čia yra labai greitai priimtos priemonės, nustatytos priemonės ūkiams? Dėkoju. Afrikinio keulių maro protrukiai labai liečia Europos valstybės narės, jau net dešimtyje valstybių galime pastebėti, uh, pasitaikiusių keulių maro atvejų. Vengrijoje buvo imtasi apsaugos priemonių, todėl buvo išvengta keulių skerdimo. Vengrijoje ir Belgijoje e, šią lygą užsikrėtusių buvo aptikta tik šernų. Aišku, kad reikalingos kažkokios e, apsaugos priemonės, tačiau ūkininkams taip pat reikia numatyti e, išmokas. Man atrodo, kad reikia numatyti atitinkamus fondus. Mes kartu su kolega galėjome numatyti, užtikrinti, kad šiam tikslui bus skiriama 15 milijonų eurų. Komisija dėrybose turėtų laikytis duotų įsipareigojimų ir numatyti šią biudžeto išlaidų eilutę kitų metų biudžete. Komisija taip pat turėtų pažiūrėti į Kinijos, ypatingai Taivano situaciją, pabandyti tas šalis įtikinti, kad e, turi būti priimtinas joms ir priimtas regionalizacijos procesas. Kai kurioms zonoms, kur yra lyga, reikia uždėti tam tikrus e, draudimus. Ponas Būda. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū už pasisakymą, ponė direktoriau. Jūs mums parodėte, paaiškinote ir žemėlapis rodo, kad Rumunijoje daug raudonos spalvos. Tai reiškia, kad Europos komisijai nepasisekė su šia krize susidoroti. 2014-aisiais aš jums kaip tik ir kalbėjau apie pavojus, kuriuos patiria Rumunija. Nes rytų, e, rytinėje dalyje šalies buvo du tokie protrukiai Afrikinio keulių maro. E, tuomet buvo užtikrinta, kad viskas kontroliuojama ir kad jūs mums padedate. Jūs padėjote. E, padėjote valstybėms narėms, bet e, konkrečių patikrų nebuvo atlikta, kas tose valstybėse narėse vyksta. Būtent dėl to mes visi pažymėti raudonai tame žemėlapyje jūs nekontroliuojate konkrečiai, kaip keičiasi situacija, kur problemų sumažėja, pavyzdžiui, kiek keulių hektarui turimo ūkio būtų galima auginti, nenuspręsta dėl to. Tiesiog sakoma, kad žmonės patys turi užtikrinti savo uh, auginamų keulių kontrolę. 60 procentų, daugiau negu 60 procentų uh, Rumunijos žmonių gyvena kaime. Tai yra daugiau negu Europos vidurkis. Mes negalime imti ir visko panaikinti, nes pažeisime Europos direktyvas. Tai kaip spręsime tą tos lygos problemą? Jis blogiau negu ebolos epidemija, sako kai kurie šaltiniai. Mes neturime integruotų priemonių, kad būtų imtasi prevencijos priemonių, kad ši lyga iš vis ne, nepasirodytų. Kolegos klausė, o kaip ta lyga pateko į Belgiją? Labai geras klausimas. Yra ir kitų Rumunijoje svarbių problemų. Tos keulės, kurios buvo sergančios, yra užkasamos į žemę, bet juk nežinau, ar jūs žinote šiaip, kokia iš to rizika juk virusas tokiu atveju lieka dirbožėmėje metų metus ir paskui jis gali tiesiog e, eroz, dėl erozijos, dėl lapių ar dėl požeminio vandens vėl iškilti į paviršių. Kodėl valstybėms narėms nepasakyta įrengti deginimo įrenginių, kad tos keulės būtų sudegintos, o ne užkastos? Taigi klausimų labai daug, bet man atrodo reikia imti savalaikių priemonių. Ir tuomet galėtume tą situaciją išspręsti. Ir netrukus baigsiu pasisakymą. Daug kelių ūkininkų kyla klausimas, kas vyksta Europos rytuose. Vengrijoje iškilo problemų, Bulgarijoje, Rumunijoje ir tuo tarpu, kai vakarų ūkininkams kyla klausimų, kasgi ten vyksta tuose šalise. Man atrodo, mes Turime pereiti prie kitokios politikos šiuo klausimu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pratesti tai, ką minėjo mano kolega. Aš taip pat norėčiau pabrėžti tai, kad kaip komisijos atstovas jūs kalbėjote apie ekonominius nusikaltimus, bet pagalvokite apie ūkininkų padėtį. dešimtajame dešimtmetyje Olandijoje turėjome šią problemą, keulių maro problemą. Bandėme situaciją sutvarkyti, paskui iškilo vilkų e, problema. Važiuoju, vilkas suvalgo apkritusių gyvulio mėsą, o paskui 50 km areale tą lygą nešioja, tai tokiu atveju reikėtų medžioti taip pat ir vilkus kaip su šernais. Ar to šalis, kurie gyvena, gali ką nors padaryti, kaip kovoti su šia lyga geriau, galiausiai. E, vakcinų irgi klausimas svarbus. Ar yra vakcinų pakankamai, ar atliekami šios, tyrės, šios ryties mokslo tyrimai. Sprendimai vakcinų srity buvo pernelyg ilgai atidėliojami. Jūs sakote, kad Europos komisija atliko jai tenkančias užduotis, bet aš e, noriu paklausti. Štai ko, netrukus į medžioklę trauks Olandijos ūkininkai ten, kur yra e, keulių maro problema. Ar situacija ir toliau bus kontroliuojama, ar ne? Ar žinosime, kokie gyvūnai buvo sumedžioti, nes šimtai tų medžiotojų medžioja visoje Europoje. Kaip užtikrinti tinkamą kontrolę? Pone Müller, dėkui. Ačiū, Pone pirmininkė, ačiū Europos komisijos atstovai. Prieš metus jau uždaviau eilę klausimų dėl konkrečių priemonių. Manau, kad šiandien viskas veikia palyginus neblogai. Yra keičiamas informacija. Taip pat buvo nuspręsta, kad reikia diskutuoti su medžiotojais jiems buvo išdalintas vadovėlis tam tikras, net jeigu tos priemonės ir nepakankamos, vis tiek buvo pažengta pirmin. Yra transporto sektorius įtrauktas, taip pat vykdomos informavimo kampanijos. Mano akimi žiūrint, trūksta štai ko. Mokymo. Kaip mokomos tos įvairios suinteresuotos pusės, tų pusių atstovai, kaip apmokomi valstybės pareigūnai nes tie žmonės turi žinoti, ką daryti. Tose šalise, kur problema aštriausia, tie mokymai yra būtini jau dabar, kad ten būtų žinoma, ką daryti. Tose šalise, kur keulių maro atveju yra labai daug, e, ar yra renkama informacija, kuri parodytų, ar mažėja tų, tų, tų, tų lygos paplitimo atveju. Pavyzdžiui, Bavarijoje, man atrodo, 90 tūkstančių šernų buvo sumedžiota tam, kad problema būtų pagaliau išspręsta. Kaip vyksta bendradarbiavimas su tokiamis valstybėmis, pavyzdžiui, kaip Rusija? Ar yra numatyta kažkokia bendra linija? Ar atsiranda bendradarbiavimo, nes mes patys vieni, tik Europos Sąjunga, situacijos nesuvaldysim, ypač jeigu neturim vakcinos neturint tą vakciną būtų sunku. Jeigu nebus užmėgstas bendradarbiavimas su Rusija, niekas nesuveiks. Dėkuoju. Labai svarbus buvo komisijos atstovo pasisakymas. Aš norėčiau pasakyti, jog man labiau rūpi tie duomenys, mes, kurie buvo atspindėti dešimtiems metams, taip pat e, tos analizės, kurios buvo padarytos, kadangi matome, jog šalių pažeistų e, keulių maro skaičius didėja. Ir net iki Belgijos jau tas maras atėjo. Kaip įmanoma, tiek metų išdirbus, leisti ir nesukontroliuoti keulių maro plitimo. Kokia priežastis? Ar buvo imtasi tinkamų priemonių valstybėse narėse, kaip čia viskas vyko, kaip su ta situacija buvo e, dorojimasi, kodėl atsirado toks augimas tokiuose šalyse kaip Ispanija, pavyzdžiui. Mm. E, tokia situacija irgi yra ir man atrodo, man labai rūpi, kaip, e, kokiu priemonių buvo imtasi visose šalyse ir tose, kuriuose nėra keulių maro ir tose, kuriuose yra. Ačiū. Manau, kad prieš porą metų jūs, ponas direktoriau, buvote atvykęs ir pristatėte čia riziką keliamą laukinių žvėrių e, žemės ūkiui. Tačiau e, po jūsų vizito kilo paukščių gripas, šiandieną kilo, yra kilęs e, keulių maras, visi tų lygų bijo. Jūs uždavėte du klaus, iškelėte du klausimus, pavyzdžiui, dėl skiepijimo, bet šiandien dienai kol kas nėra to numatyta. E, kol kas apie skiepus galima tik pasvajoti. Ar žinote maždaug, kada ta svajonė taps realybė? Toliau e, medžiotojų vaidmuo šernų populiacijos e, suvaldym, suvaldyme Ar visur Europoje medžioklės institucijos bendradarbiauja? Nes žinome, kad tos institucijos yra visose valstybėse, e, tačiau neaišku, ar jos tarpusavyje pakankamai gerai bendradarbiauja. Ponas Kuzmiuk, dėkoju. Už pristatymą, man atrodo, viskas čia labai skaidru, labai puikiai atspindėta iškilusi problema. Problema vis plečiasi, mėnesis iš mėnesio. Šiandieną jau dešimt šalių yra paliestos. Tai yra tokios šalis, e, kurios toli viena nuo kitų, pavyzdžiui, kad ir Belgijos atvejais. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad ES parama tikrai neatspindi problemos e, mastų 64 milijonai dešimčiai metų tai tikrai yra tik apeikos. Valstybės narės turbūt, e, valstybėms narėms turbūt reikėtų daugiau. Ar jos daugiau prašo? Toks mano klausimas būtų. O kitas klausimas štai toks. Dėl Lenkijos. Mes pasistumėjome šiek tiek į priekį per keturis metus, aišku, tas, e, ta pažanga galėtų uh, Mm, būti geresnė, lyga šiek tiek sustabdyta, tačiau reikėjo imtis labai radikalių priemonių. Pavyzdžiui, šernų atveju reikėjo visiškai kitaip pažiūrėti į tą problemą ir kitokių imtis sprendimų, sprendimo būdų. Šiandien už kiekvieną sumedžiotą šerną žmonėms yra mokama ir tai kainuoja labai daug pinigų. Netgi už šovinius yra sumokama tuos, kurie buvo sunaudoti šernam šaudyti. Tai ar e, čia, čia aišku, žmonės taip skatinami dalyvauti šernų populacijos mažinime, ar čia irgi galima tikėtis kažkokios komisijos paramos? Trečias klausimas būtų susijęs su skiepais. Aš manau, kad, e, ilga, e, kad trumpalaikiu ir vidutiniu laikotarpiu toks sprendimas turbūt neįmanomas. Jūs sakote, kad skiepai galbūt greitai atsiras. O kaip čia iš tikrųjų? Ar galite pasakyti, kada galima tikėtis tuos skiepus pagaliau turėti? Pone Senra. Dėkoju. Aš norėčiau irgi tris klausimus užduotų. Ti. Pirma, kaip kontroliuojami šernai tose valstybėse, kuriuose dar nėra E, afrikinio keulių maro e, ir kaip tos priemonės e, yra taikomas, kad maras neplistų. Kitas klausimas, ar yra tyriamos kitos šernų lygos, kaip tuberkuliozė, pavyzdžiui, ir ar stengiamasi kaip nors mažinti tų šernų kontaktavimą su, su karvėmis. <clears throat> No... Dėkuoju. Labai ačiū, matau, kad iš danų kalbos nėra vertimo, todėl kalbėsiu angliškai. Visų pirma, norėčiau išgirsti, kokiu susitarimu jūs pasiekėte, ką esate padarę. Taip pat aš girdžiu, kad labai daug diskutuojam apie tvoras, užtvaras. Danijos gyventojų yra 5,6 E, milijonai, o keulių auginame 10 milijonų. Norime, kad tarp Vokietijos ir Danijos būtų pastatyta 75 km užtvara. Tvora. Komisija e, pareiškia, kad tai yra problema, nes negalime sienų, tvorų statyti, reikia ūkininkų saugoti. Ką jūs darote, kad kontroliuotumėte vilkikus? Ar jie yra švarūs, pavyzdžiui, kad važiuoja iš Lenkijos ar kur kitur? E, kur yra lygos atveju užfiksuota. Jeigu tokie vilkikai atvažiuoja į Europą veždami lygos virusą, ar Europos komisija gali ką nors padaryti, kad tai, tam būtų užkirstas kelias. Ir kaip susitarėme su medžiotojais, ar jie gali medžioti tam tikrose zonose. E, jie kartais gali pereiti iš vienos zonos į kitą, nenusivalę batų, uh, ar nepakeitę rūbų. Europos komisija turėtų reaguoti. E, susitarta turi labai aiškiai su medžiotojais. Aš norėčiau žinoti, kas yra padaryta ir kas bus padaryta. Dar vienas dalykas, norėčiau dar kartą paminėti, kada e, bus sukurta vakcina dėl to. Būtų gerai, jeigu e, kažkokių skaičių išgirstumėm E, neužtenka datų konkrečių, ne tik tai kalbėjimo apie tai, kad reikia. Pytania, które... Ačiū. Jeigu dar turite klausimų, kurie nėra pateikti, tada teikite. Nesikartokite, nes mūsų svečias turės visus klausimus atsakyti. Todėl, jeigu turit klausimų, kurie dar nepaklausti, paklauskite per pusę minutės. Ką tik išgirdome kad e, kolega yra pakankamai užsijėmęs. Panas Hausling. E, Padarysiu viską, ką galiu. Kalbėjom apie atitvaras, tvoras. E, statytis tvoras afrikinio gripo atveju yra visiška nesąmonė. Europos komisija tą labai aiškiai pasakė kalbėjome apie medžiojimą. Kokiagi čia strategija? Nemedžioti e, laukinių šernų, kad jie išdvėstų patys? Man nebeaišku, kokia strategija bus pritaikyta. The... Ačiū. Klausimas e, dėl gamybos e, ūkiuose. Kiek tai prisidėjo prie lygos plitimo, ar tie atvejai yra registruoti? Jūs sakėte, kad yra pritaikyta išlygų. Čia kalbama apie smulkius ūkius. E, ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, mane labai domina toks dalykas, kadangi esu iš tos vietos, iš to regiono, kur vieni iš pirmųjų nukentėjom ir buvo užkasta 24 tūkstančiai keulių, taip ir, ne, ir liko nenustatyta priežastis, iš kur tam komplekse atsirado keulių maras. Lygiai taip pat paskui įvyko po metų kitam komplekse, paskui trečiam ir po šiai dienai nenustatytas, nežinau kaip kitose šalyse. Tai jeigu nenustatom priežasties, tai kaip mes galim kovoti tada su šita blogybė? Tai vienas klausimas. Antras klausimas, kada ir kokiom priemonėm sustabdysim užkrestų šernų patekimą iš Baltarusijos ir Rusijos kadangi ten taisyklės visai kitokios, sistema visai kitokia ir čia liktai ir e, susitvarkom, o paskui vėl nauja banga ateina ir vėl viskas iš naujo. It's time for you. Thank you. Ačiū. Komisijos atstovas kalba. Aš pirmiausia pabandysiu išspręsti uh, paminėti, tiksliau atsakyti, kai kurias e, konkrečias problemas, kurias kolegas įvardino. Finansiniai ištekliai. Mūsų srityje, kurią kūruoja komisijos narys Andriukaitis, egzistuoja veterinarinė programa ir krizinis fondas, kuris yra e, naudojamas e, tokių atvejų kaip ši arba paukščių gripo atveju ir kompensacijos yra suteikiamos e, ūkininkams, jeigu reikia išskersti gyvulius dėl e, to. Taigi didžioji dalis finansinių išteklių 50 procentų patenka valstybėms narėms, kitus 50 procentų valstybės narės turi pateikti. Pagal veterinarinę programą mes e, priderinome priemonės, kurios gali būti finansuojamas irgi maždaug 50 procentų, kartais iki 75 procentų gali būti finansuojamas. Ir aš savo prezentacijoje apie tai kalbėjau. Viena iš pagrindinių priežasčių yra skolos išieškojimas. Ir e, nugaišusių šernų surinkimas miškuose. Pastebėjome, kad daug užkrestų vedamų valstybių narių įgyvendino programas ir mokėjo žmonėms už tai, kad jie suranda šernus nugaišusius miške dėl Afrikos gripo. Tokiu būdu mes prisėdame prie informavimo kampanijos ir privaloma e, informavimo kampanija turi būti vykdoma valstybėse narise. Pagrindinis tikslas užtikrinti, kad iš rytų Europos, ne tik iš ES, apskritai iš visos rytų Europos važiuojančios į vakarus e, mašinos ar žmonės kelia pavojų, yra rizikos faktorius. Taigi mes e, prisidedame prie atitinkamų priemonių pritaikymo. Be to finansuojame mokslinio tyrimų programą. 40 milijonų eurų skiriame vakcinos paieškoms. Turime labai aiškiai pasakyti, kad artimiausio ateityje dar nebus vakcinos. Moksliniai tyrimai yra atliekami jau ilgą laiką. Sardinija, žinote, jau daug metų turi užkratą. Tačiau vakcinos išrasti nėra lengva. Kol kas niekas dar nerado veiksmingos vakcinos. Net jeigu po 10 ar 20 metų tokia vakcina atsiras, pirmiausia, ji bus e, švirkščiama, suleidžiama. Dar nepasiekėme tokio lygio, kai vakciną galėsime gaminti uh, pašarų pavydalu, kad galėtumėm išmėtyti miškuose, šernams, pavyzdžiui, kaip kad yra uh, e, pasitlygės atveju. E, Lapis, žinote, tokiu būdu yra vakcinuojamos nuo pasitlygės. Aš įsivaizduoju, kad per artimiausius 30 metų uh, tokiam marui dar vakcinos nebus ir turėsim rasti būdų gyventi su ta lyga. Tos lygos e, nepavyks išnaikinti labai paprastai. Ir kaip aš jau savo kalboje sakiau, EFSA negali pateikti šernų tankio statistikos tol, kol e, lyga neišnyko. Negalime iššaudyti visų šernų, tai būtų nerealistiška to padaryti negalime. Negalime išnaikinti šernų, lygiai taip pat negalime visų paukščių išnaikinti. E, šernų ir paukščių visuomet bus. Todėl mes turėsime ES ieškoti būdų išgyventi su afrikiniu gripu dar artimiausius 20 ar 30 metų ir greičiausiai ta lyga išplis po visą žemyną, nuo rytų Europos iki Kinijos, jau Kinijoje Afrikos e, kaulių e, maro yra fiksuota. Dėl tų tvorų, apie kurias e, daug kas iš jūsų kalbėjo. Ilgos tvoros, didelės užtvaros vis tik nebus pakankama užkirsti kelią visiškai pakankamai lygos plėtimui. Lygos gali sienas pereiti. Visurgi egzistuoja keliai, greitkeliai. Galvojimas, kad e, užtvara uh, užkirs kelią lygos plitimui, yra klystama. Taip nebus, tai nepasiteisins. Nedidelės tvoros, kaip kad matėme Čekijoje ir greičiausiai Belgijoje tas pats bus daroma, gali būti naudingesnės ir jas realiau pastatyti gali įmanoma. Dėl pasirengimo. Visos valstybės narės labai aktyviai dalyvauja jau ketverius metus parengiamuosiuose darbuose yra sukurtas specialus mechanizmas, mes valstybėms narėms padedame, seminarai reguliariai yra organizuojami, tarptautiniai susitikimai, aš minėjau GFTAD, išsivyščios valstybės keičiasi patirtimi su tomis valstybėmis, kurios yra mažiau pažengusios ir to, taip pat tos valstybės, kuriuose jau yra lygos atveju, keičiasi patirtimi su tomis, kuriuose dar nėra lygos atveju. Kaip kovoti su lyga? ekspertai jau siūlo konkrečias priemonės. Ir lyga plinta kilometru ar dviem kilometrais per mėnesį. Tai yra sukontroliuotas plėtimas. Jeigu greičiau lyga plinta, vadinasi, žmogiškasis faktorius suveikė. Mes taip vadiname tokį plitimą, taip įvardiname tokį plitimą. Tai nėra natūralus šernų pernešamas lygos plitimas, bet uh, uh, kitos priemonės, kurios leidžia virusui greičiau paplisti. Baltijos šalise pastaruoju metu tą užfiksavome. Pavyzdžiui, anksčiau Bulgarijoje, Belgijoje, Vengrijoje ir Čekijoje buvo uh, tik tai pavieniai lygų atvejai, tai nebuvo susijęs su natūrale šernų pernešama lyga. Uh, Tai buvo susijęs su kažkokiais žmogiškaisiais faktoriais, kur vienai par kitaip virusas pateko į vieną ar kitą tašką tose valstybėse. Tai yra žmogiškasis faktorius. Kažkas greičiausiai atvežė tą virusą. Greičiausiai iškrėstos mėsos atvežė, prie batų tas virusas buvo prikibęs ar kažkokiais kitais būdais. Lygos epidemiologija gali būti paaiškinta, išaiškinta įvairiai. Kolega iš Belgijos pateikė tokį klausimą. Mes nežinome, kaip į Belgiją lyga pateko. Mes nežinome, kaip e, virusas pateko į Belgiją. Yra pradėtas tyrimas e, pačioje Belgijoje ir žiūrėsime, kokios priežasis gali būti rastos. Aš abejoju, ar mes kada nors galėsime išsiaiškinti tiksliai, kaip ir kada ta lyga e, Belgijoje atsirado. Labai svarbu kalbėti apie medžiotojų informavimą. Jeigu anksti lyga bus, nebus nustatyta, ji labai lengvai pradės plisti, nes įprastinė medžioklė prisidės prie lygos plitimo. Nustačius lygą labai svarbu nutraukti medžioklę, kad šernai nugaištų sav, patys. Ši lyga 99 procentais yra mirtina šernams ir keuliams per 3-5 dienas nuo afrikinio maro keulė ar šernas nugaišta. Todėl reikia mišką palikti neliečiamą, e, netrukdyti šernams ir jeigu lygos atveju yra užfiksuota, tie šernai išgaiš patys. Svarbu, kad e, jie neišbėgiotų plačiau, kad neišplistų tą lygą. E, kaip elgtis su atrasto nugaišusiu gyvuliu, gyvūnu? Jūs kalbėjote apie šernų tankių, tankumo nustatymą. Kažkas e, minėjo, kad dabar šernų yra daugiau negu anksčiau. Mes turime užsitikrinti, kad e, taip ir toliau būtų. Mes turime labai aiškiai išsiaiškinti, kiek kur šernų yra. Procesas nėra lengvas. E, daug įvairių uh, E, šernų skaičiavimo metodų yra viena pavyzdį galiu pateikti. Čekijos Respublikoje yra vienas gerai žinomas miškas, kuriame dirbo geriausi ekspertai. Buvo paskaičiuota 250 šernų ten gyvena. Bet paskui, kai buvo surinkti e, nugaišusių šernų e, lavonai, 650 buvo suskaičiuota. Taigi realiai suskaičiuoti gyvų šernų tankį yra labai sudėtinga. Tačiau uh, preliminarios samatos, tik tai gali nurodyti, kad e, šernų šiemet yra daugiau negu ankstesniais metais. Aš manau, kad dėl to yra plačiai sutariama ir e, didžioji dalis ekspertų sutinka su to, kad šiemet šernų yra daugiau negu bet kada anksčiau. Ką galime padaryti padėdami valstybėms narėms? Mes tengiamės pasirūpinti, kad e, būtų suteikta ekspertų informacija, su belgais e, tą darėme, kai tik e, lygos atvejs buvo patvirtintas, mes stengiamės suteikti naujausias konsultacijas, kaip kontroliuoti lygą. Dėl prekybos. Vėlgi, aš e, jums rodau Europos žemėlapį. Mes e, pritaikėme regionalizavimo priemonės ir tai labai pasiteisino. E, didelė dalis Europos lieka neužkrėsta lyga, ir už kontrolinės zonos ribų lygos atveju neužfiksuota. E, yra taikomas konkrečios regionalizavimo priemonės. E, valstybės turi sutikti su regionalizacija. Yra tokių valstybių, kaip pavyzdžiui Rusija, kurios nesutinka su regionalizacija. Mes e, kelsime Rusijos klausimą pasaulio prekybos organizacijų, norim, kad būtų e, sukurta darbo grupė e, priemonėms prieš Rusiją nes Rusija nesileidžia, nesiduoda toms priemonėms, ji ne, neleidžia, kad ten būtų pritaikymas regionalizavimas. Taigi mes tengiamės trečiasis valstybės įtikinti, kad regionalizacija yra naudinga. Strategija, kurią mes savo svetainėje pristatome ir labai dažnai yra peržiūrima mūsų ekspertų. Trys zonos ten yra apibrieštos viena zona, e, naujai e, užsikrėtusių gyvūnų nustatymas, e, Belgijos pietuose dabar taip yra, tada taikomos labai griežtos priemonės, aiškus karantinas, kad suprastumėm, kur ta lyga užfiksuota. Taip pat kitokios taisyklės yra taikomos užkrėstose zonose, pavyzdžiui, Estijoje ir Latvijoje. Kai lygos ten e, atrasta, E, pastebima, kad daug šernų išgyvena, nors užsikrėtusiai ir labai greitai išgaišta. Bet vis tik tai e, sumažinti šernų populacijos tiek, kad lyga išnyktų, nepavyksta. E, taip pat taikome kitokias dar priemonės toms, tiems regionams, kur lygos atveju dar nėra. Ten stengiamės su medžiotojais, su jų pagalba mažinti šernų populaciją. Medžiotojai turi suprasti, kokį vaidmenį jie atlieka miškui Jau visus metus, daugiau kaip metus bendraujame su e, medžiotojais labai efektyviai. Medžiotojai turi suprasti, kodėl e, medžioklė turi būti vykdoma vienaip, o ne kitaip. Nes medžiotojo pirminis instinktas yra išsaugoti pateles ir nušauti e, patinus, nešauti suaugusių patelių, kad populiacija nesumažėtų. Mes turime dabar medžiotojams labai aiškiai paaiškinti, e, kad e, kitokia logika dabar turėtų būti taikoma. Taigi pradedame jų informavimo kampaniją, pasitelkėme įvairių valstybių narių medžiotojų asociacijas, kad e, būtų suprasta, jog medžioklės metodai skirtingose valstybėse narėse atrieka strateginį vaidmenį. Belgijoje tą jau užfiksavome. Mūsų ekspertai e, medž, regiono medžiotojams aiškino, e, kaip elgtis paveikto regiono miškuose. Taip mes galime užkirsti kelią tolesniam lygos plitimui. Dabar Belgijoje bandome izoliuoti uh, viruso brandolį, jeigu taip galima pasakyti. Mes norime išnaikinti lygą tame brandolyje kur prasidėjo viskas. Labai daug šernų yra valstybėse narėse sumedžiojami, net ir tose valstybėse, kuriuose jie neužkrėsti. Ir mes e, tyriame juos, bandydami išsiaiškinti, ar nėra lygos. Bet nepamirškime, kad dėl afrikinio gripo 99,5 procentų užsikrėtų šernų nugaišta. Todėl medžiotojai, eidami medžioti, turi atrasti tos mm, gyvūnus. Aš manau, kad atsakiau visus jūsų klausimus. Ačiū pirmininkė. Labai ačiū. Jau net išsigandau, kad savo lėktuvą pamiršote. Ponas Haitėme, trumpai. Turiu klausimą. Girdėjau, kad Belgijoje tas afrikinio maro protrukis labai smarkiai padidėjo. Ką galite apie tai pasakyti? Aš sakiau, kad dabar daugiau negu 50 černų e, krito ir galbūt bus jų 100 ar 120, net tiek svarbu, kiek atveju tų šernų bus. Svarbiausia yra štai kas, kad jie yra apriboti tam tikram regione Jie ten, jų visų laukia vienas e, likimas, jie ten kris ir nugaiš ir paskui e, bus stebima, bus stebima situacija toliau, tie šernai ten, kaip jau sakiau, nugaiš, mums nesvarbu čia sėdėti ten kėdė, žiūrėti dangų ir sakyti, ar, ar susidurime su vienu atveju, su šimtu epidemiologinių požiūrių svarbu yra pasižiūrėti, kaip situacija tvarkoma. Ir mums be abejo, Belgijoje labai svarbu, kad problema neplistų, labai griežtos priemonės yra taikomus, tikimės, kad viskas bus reguliuota. Atsiprašau, ponė direktoriau, nenorėjau pasisakyti, bet dabar štai turiu klausimą. Kaip viskas turi vykti? Jūs sakote, kad negalima apriboti šernų populiacijos, o paskui sakote, kad jie e, bus e, medžiojami. Tai kaip bus iš tikrųjų? Pone pirmininkė, mano šalyje, Olandijoje, ta problema nebuvo tokia didelė, tiesiog reikia vengti, kad šernai nepatektų tam tikrą šalies dalis, kad neužkrėstų ūkių. Tad aš norėčiau paklausti, ar buvo kažkokių ten bandymų ar šernų patekimų ten, kur neturėtų patekti. Atsakymas. Did didelėje šalies dalyje, galime sakyti, šit problema nėra aktuali, nes šernai nepateko, nes šernai nepateko, tačiau buvo užlėstos kai kurios fermos. Ir ten, kur nutiko, e, bus imtasi priemonių, kad iš tų ūkių lyga neplistų toliau. su lyga galima sėkmingiau kovoti suprantama ten, kur šernų nėra, jei galima užkirsti kelią. Prašom, kolega, žodis jums. Būtent dėl to aš ir paklausiau apie Suomijos situaciją. Šeinų nėra daug Suomijoje, pavyzdžiui, bet norėtume, kad jie į Daniją nepatektų. Mes prižiūrim savo šernų populiaciją, mes sakome, kad reikalingos tvoros, kad iš Suomijos, pavyzdžiui, šernai neteiktų į Daniją. Europos komisija sako, neturėtume statyti tvorų, bet juk mes turim kažką daryti, kad ta lyga nekrėstų ir mūsų šalies. Ką siūlote? aš klausiau apie keulių užkasimą ir jų deginimą. Kaip saugu yra jas užkasti, ar negeriau būtų deginti e, tuos šernus ar keulės. Kad pavyzdžiui, dėl erozijos, dėl arimo ar kitų darbų, tai virusai vėl neiškiltų į paviršių. Atsakymas. Na, iš tikrųjų pamiršau šiuos du užduotus klausimus dėl tvorų ir dėl tų deginimų. Nesakau, kad tvoros neturi prasmės. Aš tik žvelgiu į tai, ką sako EFSA. O EFSA sako, kad ilgo atstumo tvoros, tos didžiulės tvoros neturės prasmės, nes šernai vis tiek ras būdų, kaip tą tvorą įveikti. Jeigu ne čia, tai kitur. Ir ta tvora šiuo atveju nepasitartautų lygos atveju sumažinimui. Tai yra tikrai sunkiai pasiekiamas rezultatas. Tvora gali būti veiksminga nedidelėje teritorijoje, kaip pavyzdžiui Čekijos Respublikoje buvo padaryta. Ir, kaip jau sakiau, juk visų šernų neišaudysi. Nėra tokio tikslo. E, be abejo, lyga plistų mažiau, jeigu populiacijos skaičius būtų sumažintas. O dabar dėl tų skerdenų užkasimų ar deginimo įmamasi biologinio saugumo priemonių ir naudojamos abi priemonės - ir deginimas, ir užkasimas. Abiem atvejais įmamasi priemonių, kad viras, virusas neliktų mėsoje. Netgi tuo atveju, kai tos kerdenos užkasamos. Tačiau tiesa yra ta, kad kai kuriuose vietose, kai kuriuose valstybėse narėse, kai tas protrukis yra didžiulis, Išlieka ta gebėjimų problema, nes valstybė kartais tiesiog nepajėgia susidoroti su didžiuliu skaičiumi tų skerdenų, kurias reikia kažkaip utilizuoti, užkasti arba sudeginti. Ir kartais pasirenkama pigesnė priemonė, bet kaip jau sakiau, viskas yra labiausiai susijęs su šalies gebėjimais. Dėkui, ponė pirmininkė. Pirmininkas, dėkoju. Gerbiami kolegos, Apie visą tai, matau, manau, dar kalbėsime ne vieną kartą. Daug dalykų aptarėme šiandien. Gaila, kad ponios Agileros pasisakymo nesulaukėme, nes ji turi patirties, kai dešimtmečius su šia lyga kovoja Ispanija. Šią diskusiją turime baigti, nes mūsų laukia dar viena O mūsų direktorius be kita ko turėjo skubėti į lėktuvą. Grįšim prie tų klausimų dar vėliau. Ačiū visiems dalyvausiems diskusijose ir keliaujame prie kito darbo tarkės klausimų. Tai yra tyrimas naujos konkurencijos taisyklės žemės ūkio maisto produktų grandiniai BŽP po 2020. -ųjų. Mums bus už keletą minučių pristatytas tyrimas ponas Andrijų posėdėje nedalyvauja, bet čia būtų jam labai naudinga informacija. Bet be abejo, jūs tą informaciją gaus. Šio tyrimo tikslas buvo susirinkti informaciją apie tai, kaip konkurencijos taisyklės gali būti sustiprintos, supaprastintos, išdėstytos aiškiau e, po 2020 metų taikysimoje e, bežiaupė buvo taip pat parengtas pono De Castro pranešimas, kur, kuris buvo tą pačią temą. Kaip žinote, mes dirbome prie šių dalykų jau prieš kurį laiką. Na ir galiausiai, ir galiausiai vyko kelios diskusijos šią temą, o dabar laiko trūksta, tad daugiau jo įvadams nebagaiškime, išklausykime mūsų ekspertų. Pone Ketrin Delkont, ji yra, ji yra iš Nanto universiteto teisės ir politologijos fakulteto iš Prancūzijos ir ponas Antonijo Janarelį iš Barijo universiteto Italijoje. 20 minučių jums, kad mums pristatytumėte šią studiją. Ir dabar norėčiau suteikti žodį jums, jeigu esate pasirengę. Prašau. Prezentacija. 20 minučių jums. Prašytume išdėstyti savo nuomonę mūsų aptariamą temą. Prašau. Pone pirmininkė, pone pirmininkė, ponios ir ponai. Okay. Les principaux points pagrindiniai mūsų studijos punktai. Labai apibendrinant. Mūsų pristatymo tikslas yra suteikti jums apibendrintą vaizdą tų principų, kurie valdo konkurencijos taisyklę žemės ūkija, o taip pat pateikti e, teisinio, teisinės sąrangos vaizdą, ne tik tais e, teigiamą vaizdą omnibuso reglamento rėmuose, bet ir e, neigiamus BŽUP aspektus bei pasiūlyti kai kurias rekomendacijas. Pirmiausia, reikėtų priminti, kad teisinė sąranga, taikant e, konkurencinės taisyklės žemės ūkija, nuo 50, 1958 metų, nuo Romos sutarties, e, paremta konkurencijos taisyklėmis. 42 e, straipsnėje numatyta, kad konkurencijos taisyklės yra taikomos, netaikomos žemės ūkiui bei žemės ūkio produktų um, pardavimui išskyrus tuos atvejus, kada yra nustatyti tam tikri e, tikslai išdėstyti 39 straipsnėje. Kitaip tariant, e, tokiu būdu yra aukojama konkurencija E, siekiant, kad būtų pasiekti žemės ūkio reformos tikslai. Žemės ūkija konkurencijos taisyklės yra taikomos tik iškeliant BŽUP tikslus virš konkurencijos tikslų. Kitaip tariant, e, reikia konkurencijos tikslus taikyti neatsižvelgiant į šimtas, šimtai straipsnį, steigimo sutartyje, bet į 39-ąjį. Iš to logiškai išplaukia, kad praktiniai, praktiniai uždaviniai tenkantis gamintojams ir gamintojų organizacijoms, kurie yra apibriežti BŽUP, paprastai nepatenka į konkurencijos e, taikymos, taisyklių taikymos rytį. Visa tai yra prim, priminta e, generalinio advokato bal e, išvadose bei teismo nutartyje, kuri buvo priimta 2017 metais. Teisinė misija priklausanti gamintojų asociacijoms yra tikra išimtis konkurencijos taisyklėse. Kai dėl kitų susitarimų bei praktikos mm, ji paklūsta 101 straipsniui, išskyrus kai kuriuos atvejus, kurie yra numatyti e, BŽUP e, Dabar norėčiau pasakyti keletą žodžių apie žemės ūkio darbuotojų apsaugą. Iš 101 straipsnio kai kas yra išbraukta, kadangi tai yra tokie sprendimai, kurie reikalingi 130, e, tai yra 39 straipsnėje numatytiems atvejams įgyvendinti. E, žemės ūkio gamintojai ir asociacijos pripažįsta, kad susitarimai tarp gamintojų, kurie yra patikimi e, gamintojų organizacijai, nepaklūsta 101 straipsniui išskyrus tos atvejus, kada yra numatyti e, konkurencijos, e, tam, tam, tam tikros konkurencijos išlygos arba jeigu jie nepaklūsta konkurencijos taisyklėms, e, BŽUP taisyklėms. Gamintojų susitarimai neturi liesti produktų kainos, nes tai yra ar buvo BŽUP e, struktūros sudėtinė dalis. Tokiame kontekste reikia pasakyti, kad laikui bėgant panašių nuostatų taikymas leido pritaikyti tam, tikras, tam tikrus draudimus. BŽUP pirmenybė e, prieš konkurencijos taisyklės buvo apribota atitinkamai interpretuojant komisijos bei teisingumo teismo nutartis. Visa tai yra reglamentuota 2013 m. reglamente 1308. Tai yra reglamentuojama BŽUP 207 straipsnyje E, straipsniuose nuo 207 iki 210, kurie yra taikomi visiems nutarimams, išskyrus tuos, e, tą praktiką, kuri yra numatyta 101 straipsnėje. Vėlgi, kalbant apie tą patį reglamentą 1308, yra draudžiama e, įtakoti kainas išskyrus pieno sektorių. Tai buvo numatyta 2011 metais ir išplėstas straipsniais 169170171 e, į tokias sritis kaip e, alyvogių aliejus, jautiena nacionalinėme lygmenyje ir Europos lygmenyje 170-ame, 171-ame ir 160-ame straipsnėje buvo įvesta tos išimtys, remiantis tam tikromis sąlygomis, kurios buvo paremtos tam, tikromis, tam, tikro, tam tikrais specifiniais rinkos momentais išdėstytais atitinkamuose straipsniuose. Taigi, kaip e, konkurencijos taisyklės taikomos po to, kai buvo priimtas omnibuso reglamentas. Perėjus prie e, rinkos žemės ūkio, kadangi labai išaugo pirkėjų iš ūkininkų skaičius, reikėjo dar labiau sustiprinti gamintojų vaidmenį, e, taip pat e, geografinės vietovės e, apsaugoto pavadinimo savokas, taip pat kolektyvinius veiksmus ir kovoti prieš nesažiningą priekybinę praktiką bei suteikti daugiau teisinio saugumo ekonominiam, ekonominiams veikėjams, e, kalbant apie konkurencijos taisyklės, taikomas žemės ūkio gamintojams ir, ir, ir gaminiams. Omnibuso reglamentas labai pakeitė e, CMO. Tai yra kolektyvinė sutartis visiems gamintojams, kuri apima e, geografinės, e, geografinės vietos nuorodą. Tai gali įtakoti ir kainą, o tai yra didžiulė pažanga lyginant su 1308 reglamentu, kadangi ten buvo nustatyta, kad kainos yra neliečiamos. Taip pat šios taisyklės sustiprina ne tik BŽUP pirmenybę, bet ir gamintojų bei jų asociacijų vaidmenį reguliuojant, reguliuojant maisto grandinę. Šis tekstas yra didžiulė pažanga reguliuojant BŽUP, kadangi čia yra numatytas daug didesnis BŽUP keliamų tikslų e, viršumas, viršenybė. Vis tik tais tų konkurencijos tikslų viršenybė turi būti paaiškinta ir konsoliduota e, tam, kad būtų užtikrintas didesnis teisinis saugumas ir didesnis šių tekstų efektyvumas. Būtent toje perspektyvoje mes sukūrėme kai kurias rekomendacijas ir tos rekomendacijos yra pateikiamos siekiant užtikrinti BŽUP tikslus ir tuos tikslus, kuriuos mes ką tik išvardijome. reglamentas omnibus atspindi, kokie konfliktai kyla, kilo tarp komisijos ir parlamento, e, tarp BŽUP ir konkurencijos. Tai yra labai reikšmingas dalykas, kadangi e, BŽUP reformos pasiūlyme pateiktame komisijos konkurencijos vaidmuo, e, gamintojų asociacijų vaidmuo Mm, atrodo nesusilaukia reikiamo dėmesio, e, tačiau e, didžiulio dėmesio susilaukė e, tokia problematika, kuri labiausiai susijusi su teisiniais dalykais, bet ne su ekonominiais ir atspindi daugiau teisinius aspektus, su kuriomis susiduria gamintojų asociacijos. Taigi tokia struktūrinė asimetrija e, būtent e, asimetrija tarp business to business. E, bet čia mes matome, kad yra viena didžiulė problema, kuri mums labai rūpi. Šimtas penkisdešimt antrojų straipsnių yra grindžiami pasiūlymai. E, tie pasiūlymai kyla po to, kai buvo pateikta e, omnibuso reforma buvo tam tikrų dviprasmybių ir dabar Labai svarbu, kad išbraukta nuoroda į 101 straipsnį. 152 straipsnis dabar yra paminėtas. E, taip pat dėrybos tarp gamintojų organizacijų. Kalbant apie BŽUP reformą, 101 straipsnio nuoroda yra nepateisinama, na nebent būtų norima uh, E, e, sukeisti vietomis viršenybę BŽUP ir reformų ir e, konkurencijos. Taigi, taip ir buvo padaryta, kad buvo, nebeliktų tos nuorodos, kuri kelia dviprasmiškas mintis Ir um, didžių ir suskirstytos tos organizacijos, kurios kuria kainas, kuria kainas ir kurios nekuria kainų. Kooperatyvai gali formuoti kainas, e, nebūtinai tam e, gavę e, aišku leidimą iš konkurenciją, iš taisyklių nustatančių konkurenciją. Tam, kad būtų pripažintas vaidmuo, gamintojų vaidmuo, nereikia e, atmesti komisijos vaidmens, nes tas vaidmuo ir antitrust organizacijų vaidmuo gali labai įtakoti ateitį. Tos organizacijos jau praeitie atliko tam tikrą veiklą, įtakojo atitinkamai omnibuso direktyvą, tačiau reikia tam e, atitinkamų teisinių svertų. Dar yra kitų rekomendacijų, jos yra susijusios su 299 straipsniu. E, ir čia numatytas, numatytos tam tikros išimtys, nesusijusios su BŽUP, E, ir patenkančios į konkurencijos taikymos rytį. Visa tai yra susiję su išimtimis. 209 straipsnis nusipelno būti patikslintas. Jis yra susijęs e, dabartinėje redakcijoje su tuo, e, kokią praktiką ir kokius sprendimus priima nepripažintojos gamintojų organizacijos, o taip pat apima E, tų, organiza... E, tų pripažintų gamintojų e, veiksmus, tačiau tie veiksmai neįsirašo į 152 straipsnėje numatytus atvejus. Taigi 209 straipsnio nuostatos taikomos nepripažintoms organizacijoms ir pripažintų organizacijų veiksmams, tačiau kada tie veiksmai nenumatyti 152 straipsnėje. Taigi čia jau iš karto matome, kokia nauda iš to išplaukia. Pavyzdžiui, e, cikorijų atvejais jis buvo išspręstas, e, nes e, E, taigi, kalbant vėlgi apie 209 straipsnį, mums atrodo labai svarbu išbraukti kainų nustatymo sąlygą iš tos teksto dalies, kada, e, kur, kur yra sakoma, e, kad dėl kainų negali būti sutarta, susitarta. Kai buvo mm, valdomos kainos, tai tas, patei, e, tas dalykas buvo visai sup, pateisinamas. Be kita ko, drausti nustatyti kainas Amerikos teisėje nėra numatyta. Žemės ūkio asociacijos nuo 1922 metų gali turėti tokius susitarimus, kurie nesilaiko konkurencijos taisyklių, ypatingai jeigu jos laiko, laikosi nustatytų kainų. Galiausiai norėčiau pasakyti, kad um, jeigu gamintojai gali nustatyti bendras kainas, uh, sutelkti uh, visas sutelkti tas kainas, tai e, e, atspindės nuostatas numatytas 172a straipsnėje. Ir paskutinis argumentas, jeigu kalbėsime vėlgi apie cikorijos atvejį, tai tas 209 straipsnis su savo pakeitimais būtų iš karto išsprendęs problemą tą ginčiamų klausimų problemą, kuris, kuri mus jaudino cikorijos atveju. Toliau direktyva dėl ne, nelegalios komerci, prekybos praktikos. Tas tai priklauso nuo visų žemės ūkio e, pardavimo, e, pardavimų politikos Tai taip pat priklauso visiems gamintojams, taip pat kai tie gamintojai ir nepriklauso mažoms arba vidutinėms įmonėms. Tai apima visą nelegalią e, praktiką ir e, nustato ekonominę gamintojų priklausomybę. Labai ačiū, atrodo, kad mes atėjome į savo pasisakymo pabaigą. Čia aš. Labai ačiū. Iš tiesų, jūs tilpote jums skirtas 20 minučių. Ir pirmiausia žodis ponui Dantan. Merci, monsieur. Dėkoju pirmininkė. Ačiū Jums, ponė ir ponė, už tokį įdomų pristatymą. Labai įdomu kalbėti apie dėrybas, apie įvairias detalės. E, apie įvairias analizės, kurios gali pasiūlyti atitinkamus sprendimus. Tačiau aš norėčiau vieną dalyką patikslinti. Mes baigėme omnibuso, e, dėrėtis dėl omnibuso reglamento 12 spalio. Dar prieš tai, e, prieš sužinant teismo sprendimą dėl cikorijos atvejo. Ir pabaigoje mes. Ir aišku, aš Prisimenu, ką jūs parašėte prieš keletą mėnesių, e, nes e, parlamentui reikės tam tikrais atvejais pasipriešinti e, prieš komisijos sprendimus, tačiau matysime, kas teisus iš to, kaip vystysis istorija. Aš norėčiau keletą komentarų pateikti tam, ką jūs ką tik tai sakėte. Dėl 152 straipsnio iš tiesų tai buvo pakeista visa paradigma, kaip taikyti konkurencijos taisyklės. Tai yra aiškus politinis pasi, pasirinkimas, kurį padarė įstatymų leidėjai. E, BŽUP 70-ame dešimtmetyje daugiausia kalbėjo apie kainas, apie viešasias kainas ir tada reikėjo sutrukdyti, kad ta politika būtų sugriauta kainų arba su kažkokiu, su kažkokiu tai kainų organizavimu. E, kai buvo daryta reforma, tai šis skyrius nebuvo paliestas, dabar komisija e, jau taiko tam tikras taisyklės gamintojų organizacijoms e, tais atvejais, kada kainos yra nustatomos dėrybomis. 101 e, straipsnio pasi, paminėjimas. Čia vėlgi visokios išimtis yra minimos, man tai atrodo po teismo nutarties visiškai teisinga teisinių požiūrių, tačiau kalbant apie e, žmonės, apie žemės ūkio darbuotojus, jie iš mūsų tikisi daugiau. Taip pat daugiau tikisi e, iš mūsų ir kiti žemės ūkio darbuotojai, nes čia turime laikytis tam tikros aiškios linijos. Kitame bendras savininkio organizavime turime irgi laikytis bendrų taisyklių. Konkurencijos taisyklės yra taikomos e, ateityje ir e, konstatuojamosiuose dalyse tai yra aiškiai atspindėta, mes labai norėjome aiškiai tą parodyti, kad e, tokias nuostatas mes pasirenkame žiūrėdami į ateitį. 209 straipsnis nustato tam tikrus veiksmus, e, tačiau tų veiksmų kol kas nėra įmamasi, dėl to mes ir nusprendėme imtis tų atsargumo priemonių, e, pagal kurias galime e, kai kuriais atvejais kreiptis į komisiją ir jai užduoti klausimus. Mes tiesiog stengiamės užbėgti už akių įvairiems ginčytiniams atvejams, kad jie neatsidurtų teisme. O kalbant apie teisminę praktiką susijusią su cikorija, tai čia irgi reikėtų užduoti klausimą komisijai. E, nes čia vėlgi bus kalbama ir apie konkurencijos dalykus, e, kurie yra aiškiai numatyti 152 straipsnėje. Tre, trečią gegužės 2018 metais e, prancūzų vyriausybė savotiškai interpretavo šitas nuostatas. Man atrodo, kad tai yra e, tam tikras dalykas, kurį tikrai reikėtų, e, kurį tikrai reikėtų sugriauti. E, nežinau, ar konkurencijos tarny, tary, tarnybai tai netrodo tarsi raudonas skudras jaučiui. E, 152 ir 140. 159, 152 straipsnis e, yra e, tam tikri straipsniai, kurie buvo atidėti 2013 metų reformą svarstant. Paulo de Castro buvo vienas iš iniciatorių estai pirmininkaujantis e, sutiko su mumis, o mūsų visų bendra nuomonė buvo tokia, kad reikia būti labai atsargiems. Kai kurie 222 straipsnėje numatyti veiksmai yra tarp profesiniai veiksmai e, numatyti reglamente 1308. Bet kokiu atveju labai ačiū Jums už analizę kuri padaryta labai laiku mes e, visi kartu pagalvosime iš naujo dėl konkurencijos taisyklių ir, kaip jūs sakėte, tarp omnibuso direktyvos ir reglamento 1308 buvo padaryta labai svarbių ir esminių žingsnių. Ačiū. Apibendrinimui jums suteikiu žodį šešioms minutėms. Ačiū, ponė pirmininkė, aš kalbėsiu labai glaustai, kadangi mano kolega e, jau pasakė didžiąją dalį to, ką aš norėjau pasakyti. Pirmiausia, ačiū ekspertams, kurie šiandien pas mus atėjo ir kurie atliko tokį darbą. Jie, kaip ir aš, analizavo galimą reglamentą ir dabar visi mes pradėjome analizuoti uh, E, nesažiningos prekybos ir kainų santykiai. Man tai yra labai artima tema. Ačiū, Jūs paminėjote labai daug klausimų ir žinau, kad ta informacija padės mums sudėtingose dėrybose, kurios mūsų laukia. Europos parlamentas jau nemažai jūsų rekomendacijų yra perėmęs. Ir dabar taryba, remiant komisijai ir dabartiniai pirmininkaujančiai valstybei, e, nagrinės šį klausimą. Aš viliuosi, kad jūsų parengtoji studija institucijoms leis dar tiksliau priimti sprendimus ir galėsime darbą iki kalėdų užbaigti. Porą pastabų norėčiau pridėti. Kalbuosi su komisija, kuri dabar mūsų klausosi. Ar jūsų studijos rezultatai, tai yra mokslinės išvados, e, aš čia kalbu apie nesažiningą prekybos praktiką ir tam tikrų produktų uždraudimą, padės jums išplėsti direktyvos apimti, apimant daugiau įmonių, apimant visas įmonės. Aš žinau, kad yra atlikta, e, yra padarytos skirtingos išvados, išvados apie sažiningumą ir nesažiningumą prekybos. Uh, Ar Europos komisija neturėtų paremti stipriai to, ką parlamentas yra priėmęs? Ir ar neturėtų komisija būti mūsų pusėje dėrybose su taryba šiais klausimais? Ačiū. Ačiū. Ponas Des. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju abiems svečiams. Aš nesu teisės specialistas, bet norėčiau pasakyti vienu klausimu. Čia kalbame apie e, pirkimo galę. Pavyzdžiui, kai kalbame apie kooperatyvus, bent jau Vokietijoje jie yra šiek tiek kitokie negu čia aptarimiai mūsų EDK, pavyzdžiui, kooperatyvas netitinka to apibrėžimo. Mes turime išsiaiškinti teisinį apibrėžimą, nes kitaip susidursime su problemomis. Žinome, kad Europoje yra alijansų Ir, pavyzdžiui, pardavėjai iš Austrijos ir Vokietijos turi parduoti savo prekes Belgijai. Tokie kooperatyvai šiuo atveju yra naudingi, nes yra užtikrinama e, sažiningesnė konkurencija ir vienodas ūkininkų traktavimas. Aš esu iš didelės frakcijos, iš EPP ir e, mums e, ekonomika taupumas yra labai svarbu. Kai svarstėme šį klausimą, tik vienas pasisakė prieš ir mes nusprendėme, kad reikia dėrėtis. Net kolegos iš Šiaurės Europos valstybių, kurie paprastai yra liberaliau nusiteikę, visi sutiko, kad šiuo klausimu reikia imtis priemonių, todėl aš esu labai optimiškai nusteikęs dėl galimų rezultatų perspektyvos ir galų gale ūkininkų pozicijos sustiprės maisto ir ga, žemės ūkio ir maisto gamybos grandinėje. Aš šiame komitete 14 metų dirbu. 2005 metais pradėjome kalbėti apie tai, kad telekome tarp tinklinio ryšio mokesčiai turi būti panaikinti. Jie mums irgi buvo labai svarbus, nes stambiosios įmonės nenori uh, pritaikyti vienodų paketų visai Europai. E, tarptinklinio ryšio mokesčio panaikinimas yra puikus pavyzdys, rodantis, kad mes galime ir turėtume kištis į rinką. Panie pošte, bardzo proszę, jeszcze mamy. Pan poseł Ropė. Ponas Ropė. E, ačiū pirmininkė, iš tikrųjų labai ačiū ekspertams už pristatytas mintis. Tikrai labai svarbus klausimas ir labai laiku. E, aš norėčiau keletą tokių labai E, aiškių konkrečių pamastymų, kaip jūsų kaip specialistų paklausti. Iš principo, žinoma, konkurencija žodis gražus, bet susidaro įspūdis, kad jis daugiau na, naudojamas apginti tarpininkus ir prekybininkus. Kada jie turi galimybę perkelti savo išlaidas ant, e, ant vartotojo ir taip toliau. O gamintojas, ypatingai žaliavos gamintojas, jis yra paliktas kraštutinis ir jam kokias nori sąlygas, tokias ir nustato. Ir tada gaunasi, kad tas, e, jis nėra lygiavertis tos grandinės dalyvis. Jam numeta likutinių principų, kad jis tik tai nebankrutuotų, mato, kad jau bloga situacija, biškai padidina kainą ir taip toliau. Tai ar nebūtų logiška kalbėti, kad reiktų nustatyti kažkokį tai, nu gal ne kainą, bet kažkokias tai grindis atskirose srityse, kurios padengtų būtiniausias išlaidas, kad žemdirbys investuodamas, mes skirdami į didžiulės europinės lėšas paramai, kad jos paskui po metų kitų nebankrutuotų ir nenaitų veltui. E, gal iš tikrųjų per daug palikom tą, sakykime, žaliavos gamintoje vienišą, E, ten tipo per gamybų organizacijas, per kooperatyvus ir taip toliau, bet skirtingos yra sąlygos ir skirtingos, sakykime, situacijos yra valstybėse narėse. Yra 80 procentų kooperuotų, yra 20 procentų kooperuotų tik tai. Antras dalykas, noriu jūsų paklausti, kokią daro įtaką konkurencijai tiesioginės išmokos. Jos, žinoma, šiandieną skiriasi kažkur apie tris kartus tarp valstybių narių. Ir jeigu jos iš tikrųjų daro didžiulę įtaką, ir neigiamą įtaką, tai gal turėtų būti kažkokia kitokia sistema tų tiesioginių išmokų, kad jos tikrai duotų naudą konkurenciją, o ne tai, kad vieni gyventų labai gerai, o kiti vos vos galėtų galus sudurti. Taipogi norėčiau aš jūsų paklausti, man nelabai suprantama, kodėl, e, pavyzdžiui, pieno kainos skiriasi tarp ES šalių bendra rinka, viena rinka, nėra nei sienų, nei nieko, skiriasi net iki trijų kartų kai parduotuvėse kainos yra beveik tos pačios. Kame reikalas šiandien? Kas čia kaltas? Ar čia mes kalti, kad nesureguliuojam, ar konkurencija kalta, ar dar kažkas tai negerai yra? Ačiū. Okay. Bardzo dziękuję. Proszę o krótsze wypowiedzi pan poseł Buda. Labai ačiū, bet prašyčiau kalbėti tiek laiko, kiek jums skirta. Ačiū, ponė pirmininkė. Vakar buvau savo valstybėje žemės ūkio mugėje. Ir gamintojai man sakė, kad vis dar iškyla daug problemų, e, pavyzdžiui, jungiantis prie kooperatyvų, kurie jų interesams atstovautų. To turėtumėm nepamiršti, reikėtų daryti spaudimą valstybėms narėms, kad ūkininkai būtų skatinami jungtis, nes tik tokiu būdu jie gali išgyventi rinkoje. Rumunijoje mes išgyvenome kolektivizaciją, komunizmo laikais kolūkius turėjom ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl mūsų žmonės abejoja, ar reikia jungtis prie kooperatyvų ar ne. Bet man atrodo, kad Europos komisija netiesioginėmis priemonėmis turėtų padaryti spaudimą valstybėms narėms, kad ūkininkai jungtųsi į kolektyvus. Kalbant apie tai, už kokią kainą ūkininkai parduoda savo produktus. Rumunijoje kūro kainos padidėjo 40 procentų. Reikia rasti mechanizmų, kaip kainas pritaikyti prie realybės. Maginės. Ačiū pirmininkė. Ačiū ekspertams. Nežinau, ar Agri generalinis direktoratas ar konkurencijos generalinis direktoratas pas mūsų į komitetą atėjo. Būtų naudinga, kad konkurencijos specialistai sureaguotų į tai, ką girdėjome per e, prezentaciją. Šypsotės jūs į mane žiūrėdami, bet man atrodo, kad tai yra visako esmė. Mes ir jūs e, laikomės e, skirtingų nuomonių, bet man nesusidaro toks įspūdis iš konkurencijos generalinio direktorato. Žemės ūkio politikos atžvilgiu jie negalvoja taip. Ar jūs galėtumėt mums patarti, kaip šį mūšį laimėti, met kol kas, nes kol kas su komisija gana sunku. E, kita vertus, aš manau, kad jūsų rekomendacijos bus labai naudingos, ypač kalbant apie sąžininkos prekybos praktiką, bet taip pat labai norėčiau, jeigu jūs mums patartumėt, kaip kovoti su ta konkrečia konkurencijos e, generalinio direktorato pozicija. Kaina dominuoja visur, vartotojų lygmenių, bet nekreipiama dėmesio į visą tiekimo grandinę. Ir tai aiškiai turi įtakos bendrai žemės ūkio politikai. Ačiū. Jeigu prašot pasisakyti, jeigu pradžioje užsirašot pasisakyti, tada žinau, kaip laiką paskirsite, bet kai paprašot pasisakyti jau prasidėjus diskusijoms, aš turiu trumpinti kitų pasisakymus. Neįsižeiskite, bet aš noriu visus jūs apkarpyti, mes turiu laiką paskirsyti proporcingai. Nes e, kai žmonės vėliau paprašo pasisakyti, jiems tiesiog nebelieka laiko. Toliau. Flanagan. Uh, thank you. As... Ačiū. Dabar įsibėgėjus diskusijai iškyla naujų klausimų. Gyva diskusija vyksta, netaip jau lengva statiškai užfiksuoti, kas kiek kalbės, todėl aš dabar ir tik paprašiau pasisakyti. Noriu papildyti tai, ką sakė kolegė Maginės. Pirmą kartą turbūt visi būsit šokiruoti, aš galiu pritarti jai. Man būtų labai įdomu sužinoti, ką Europos komisija pasisaky, pasakytų tuo klausimu, nes tai yra nepaprastai svarbu mano uh, gimtinės išgyvenimui ir daugelio kitų e, rinkėjų išgyvenimui. E, ponas Des e, sakė, kad jis nėra teisės ekspertas. Aš irgi nesu toks, bet aš žinau, ko aš noriu. Aš noriu sukurti tokias aplinkybės, kai ūkininkai sąžininką kainą už savo produkciją gauna. Mes turime daryti viską, ką galime, kad taip atsitiktų. Aš norėčiau, kad susidarytų tokias aplinkybės, kai aš išėjęs į prekybos centrą matyčiau, kad kokia dalis tos kainos atiteks ūkininkui. Bet e, taip nėra, parduotuvėje to nepamatysi. Aš norėčiau sužinoti, ką Europos komisija apie tai galvoja ir ką jūs sėdintieji tribūnoje apie tai galvojate. Ačiū. O dabar aš norėčiau paprašyti Agri generalinio direktorato direktoriaus pavaduotojo sureaguoti. Konkurencijos generalinio direktorato narių neturime dėja. Bet pirmą išklausykim e, komisijos e, Žemės ūkio generalinio direktorato atstovo. Yeah, uh, Ačiū, pirmininkė. Aš visų pirma noriu pasakyti, kad administracinių požiūrių mes esame suskirstyti į generalinius direktoratus, tačiau komisija šiais klausimais kalba vienu balsu. Ir mes galime viduje susikoordinuoti savo veiksmus ir šiais klausimais mes koordinuojam savo veiksmus labai aktyviai. Ir e, aš pabandysiu atsakyti į visus šiandien girdėtus klausimus. Pirmas dalykas. Mes patys savęs turėtumėm klausti, ne ar reikia paukoti konkurenciją žemės ūkio labui, ar atvirkščiai. Turėtumėm patys savęs klausti, kaip teisingai pasiekti pusiausviros tarp žemės ūkio sektoriaus interesų, kaip parašyta sutartyse, ir konkurencijos nešamos naudos. Žemės ūkio sričiai taip pat be kita ko. Niekas nebejoja dėl to, ką teismas pasakė. Teismas pareiškė, kad e, žemės ūkio taisyklės E, yra viršesnės už konkurencijos taisyklės sutartyje. Bet teismas sprendime labai aiškiai pasakė, kad žemės ūkis nėra zona, kurioje nebūtų konkurencijos. Iš esmės, tai yra pamatas, kurio pagrindu mes veikiame, nes mes labai rimtai vertiname teismo nuosprendį, teismo sprendimą. Manau, kad tai atspindi šių nuostatų raidą per pastaruosius 20-25 metus. E, porą kartų buvo paminėtas omnibus reglamentas. Ponas De Castro turėjo galimybę aktyviai dalyvauti trialoguose, iš kurių gimė kompromisas. Aš labai gerai prisimenu, kad ši diskusija buvo itin sudėtinga ir galų gale visos diskusijos pusės buvo daugmaž patenkintos nors Europos komisija ir galėjo paskelbti pareiškimą ir labai įtakingai, įtikinančiai, aš sakyčiau. Mes labai norėtumėm, kad tas visas procesas būtų pasibaigęs poveikio vertinimo studija ir kad būtų buvusios detaliai išanalizuotos įvairios e, teisinės, ekonominės, socialkultūrinės e, sąlygos Rezultatas buvo naujas 152 straipsnis. Kaip jūs pasakėte, jis nėra puikiai suderintas su 209 straipsniu, bet taip atsitinka. Būtent taip atsitinka, kai teisėkūrinis procesas vyksta spontaniškai tam tikrą prasme ir prasideda tokių nenumatytų diskusijų ir sukūriama nenumatytų rezultatų. Visą tai būtų galėta išvengti, jeigu viskas iš anksto būtų aptarta. Todėl man atrodo, kad labai svarbu, kai pradedam tokio pobūdžio diskusijas pradant tokias diskusijas, turėtumėm pasirūpinti, kad būtų parengta detali išsami analizė. Mes tai vardintumėm poveikio analizę. 152 straipsnis įsigaliojo 2018 m. sausio 1 dieną. Šiandien jau spalio 8. 10 mėnesių praėjo. Praktinės patirties e, to straipsnio įgyventinimo dar neturime, jurisprudencinės informacijos dar neturime, todėl aš labai pritarčiau tam, ką sakė ponas Dantan. Visų pirma, reikia išsiaiškinti, kaip tas straipsnis veiks praktiškai, sukaupti tam tikros patirties ir tik tada pradėti galvoti, kaip jį vėl pakeisti. Nes akivaizdu, kad tas straipsnis atneša naudos, nes jis visų pirma, tas straipsnis yra aiškesnis negu bet kas, kas turėjome anksčiau Aišku, išliks daug e, klausimų, kuriuos dar galės kitas teismo sprendimas nagrinėti, bet e, tas straipsnis labai daug išaiškina. Man atrodo, kad ponas Dantan būtent ar apie tai kalbėjo. Apie tai ir kalbėjo. Vis tik aš dar norėčiau paminėti porą detalesnių aspektų. atlikus studiją buvo pateikta rekomendacija išbraukti 101 straipsnio paminėjimą. Man atrodo, kad šis 101 straipsnis yra naujo straipsnio pamatas, nes jis atspindi atitinkamų nuostatų poveikį. Dabar žinome, kokie bus padariniai. O dabar susidarė tokia padėtis, kai 101 straipsnio nebegalime pritaikyti. Anksčiau to nežinojome. Jeigu tą nuostatą, tą straipsnį dabar išbrauktumėm, kiltų klausimas, kodėl teisės aktų kuriejas nenori aiškiai apibriežti padarinių pagal 206 straipsnį, kuris tik turi bendrą pareiškimą. Konkurencijos taisyklės turi būti taikoma žemės ūkio sektoriuje. Bet ir čia aš galėčiau pritarti tam, ką sakė ponas Dantam. Nebūtų dabar išmintinga grįžti prie tokių diskusijų dabartinėme etape. 209 straipsnis buvo paminėtas. Ir čia tą patį pasakyčiau, nelaikas dabar grįžti prie to straipsnio svarstymo. Reikia pirmiausia atlikti išsame 152 ir 209 straipsnio gyvendinimo analizė. Kol kas tokios dar neturime. Kiek aš žinau, Europos komisijos nebuvo paprašyta kol kas paaiškinti, interpretuoti 209 straipsnio taikymo pagrindo. Pa Manau, kad būtų gerai palaukti tokių pareiškimų, interpretacijų. Tik tada galėtumėm padaryti išvadą, kad tą straipsnį reikia peržiūrėti ir perrašyti. Buvo pateiktas pasiūlymas, kaip jau anksčiau sakyta, panaikinti kainodaros nuostatą 209 straipsnėje. Ne dabar reikia e, analizuoti interpretavimo smulkmenas, bet aš abejoju, ar ten yra kainodara kokia kainos fiksavimas numatytas. Yra pasakyta, kad turi būti numatyta prievalė e, nustatyti tą pačią kainą. Aš nežinau, ar tai gali būti traktuojama kaip fiksuota kaina. Manau, kad tai galima interpretuoti kitaip. Apie tai turėtumėm iš anksto padiskutuoti prieš pradėdami uh, sudėtingas juridinės dėrybas dėl šių konkrečių nuostatų. Komentaras dėl UTP. Ar Europos komisija negalėtų paremti Europos parlamento pozicijos, galvojant apie tai, kas e, šiandieno studijoje paaiškėjo? Argumentai keičiasi. Kas yra nesažininga, tas yra nesažininga. Todėl apskritai operatorių uh, apibrieštis turėtų būti pakeista. Aš galiu tik tai sureaguoti, pateikdamas argumentus, kuriuos jau minėjau. Visų pirma, mes reiškiame rimtą susirūpinimą ir mes apie tai jau kalbėjome specialiajame komitete, kad e, taikymo apimties išplėtimas vis dar įeitų į sutarties 43 straipsnio antrą dalį. Tai yra labai pavojinga. Nereikėtų rizikuoti ir galų gale priimti tokį teisės aktą, kurį po dviejų mėnesių ar po metų reikės keisti. Arba teismas e, nuspręs, kad toks straipsnis turi būti negaliojantis. Kitas dalykas. Mūsų pasiūlymas vadovaujasi subsidiarumo ir proporcingumo principais. Subsidiarumo todėl, kad e, kai 20 valstybių narių jau egzistuoja teisės aktai, nebūtų logiška, nebūtų protinga uh, atmesti svarbius nacionalinių teisės aktų straipsnius. E, turėtumėm tik ES lygmenį nustatyti minimalų suderinimo lygį, kad žinotumėm, kad valstybėse narėse maždaug proporcingos nuostatos yra. Turime išvengti tokių atvejų, kai reglamentavimo nereikia, kaip, pavyzdžiui, kalbama apie stambių mažmeninių įmonių e, arba stambių uh, E, tarptautinių maisto ir daržovių platinimo įmonių reglamentavimo. Tiesa greičiausiai yra kažkur tai aukso vidury. Mes turime tik tai ją surasti ir paminėti turime ir mažas, ir vidutinės įmonės. Kas žino, gal ir kitokių galimybių dar bus. Dėl e, alijansų tų vadinamųjų. Apie tai mes pasaruoju metu labai daug kalbėjome. Tai yra labai sudėtinga tema. Alijansų pirkimo vieno būdo nėra. Tie alijansai veikia skirtingais būdais. Atsiprašau, pir pirkimo alijansai čia yra. Mes nesistengiam kažkaip tai palaužti tų alijansų. Mes žiūrim tik tai išsiaiškinti, ar jie iš tiesų yra reikalingi, kad apsaugotume e, ūkininkus. Nes dažnai tie pirkimo alijansai, vadinamiai, susiformuoja tarptautiniu mastu, tarp kelių valstybių ir dažniausiai stambiosios e, maisto mažmeninės įmonės dalyvauja. Bet apie tai jau kitą diskusiją galėtume pradėti. Ir paskutinis, ropės klausimas. Kodėl tokie dideli kainų skirtumai tarp produktų, tarp maisto produktų? Tai yra labai susijęs su padėtimi rinkoje klausimas yra susijęs su tuo, ar rinka yra deficitinė ar perteklinė, perteklinėse kainos būna mažesnės, deficitinėse kainos būna didesnės. Valstybės konkurencinė padėtis yra labai svarbus veiksnys, regiono konkurencinė padėtis yra labai svarbi. Jūs pats sakėte, kad tai labai ženkliai skiriasi tarp valstybių narių. Kai kuriuose valstybėse narėse, pavyzdžiui, gamintojų organizacijų ir kooperatyvų kooperatyvai yra labai išplitę, o kitose valstybėse narėse ūkininkai labai nenori jungtis. Ir visa tai uh, įtakoja konkurencinę padėtį ir galų gale tai atsispindi kainoje. Apibendrinamas, aš manau, kad mūsų diskusijas buvo labai naudingos, rezultatai pagal omnibus reglamentą bus labai konstruktyvus ir šį kartą aš nemanau, kad turime pagrindo prie viso to grįžti dar kartą ir pradėti diskusijas iš naujo. Dabar jau ūkininkai turi pakankamai garantijų Ir jeigu mes vėl diskusiją pradėtumėm nuo nulio, greičiausiai nuėtumėm priešingą linkme ir dinktų tas aiškumas, kuris buvo pasiektas per 2017 metus. Tačiau, aišku, mes esame pasirengę su jumis toliau diskutuoti tuo pačiu, tą pačią linkmę ir galų galę pats parlamentas nuspręs, kas turėtų būti įrašyta uh,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 Reikia pasakyti, kad sprendimus rasti tokius, kurie tiktų visiems, yra sunku. Mūsų ekspertams liko 10 minučių apibendrinimų. Ar tinka jums toks scenarius? Dėkoju. Norėjau paprasčiausiai tokią bendro pobūdžio išvalgą išdėstyti. Gaila, kad 39 straipsnis, kuris yra svarbiausias žemės ūkio politikos ramstis ir kuris dešimtmečius buvo siejamas mūsų kainų politika e, nurodo dvi tokias svarbias temas. Ten yra kalbama apie žemės ūkio gamintojus, kad jie turi gauti normalias pajamas ir apie vartotojus, kad jie turėtų mokėti irgi tinkamą kainą. 57 metų taisyklėse buvo atsižvelgiama į tas, į tas du kraštutinamus. Buvo kalbama apie žemės ūkio gamintojus ir vartotojus. Ir būtent dėl to kainų politika dešimtmečius rėmėsi tais dviem principais. Buvo atsižvelgiama maksimalę kainą, kai būdavo juntamas produktų trūkumus ir atsižvelgiama į kitą aspektą, kai susidūrėjom su produktų pertekliu. Kokia dabar kyla problema? Kadangi kainų politika e, dingo, tuomet mes kalbėjom apie kainų politiką, dabar jos kaip ir nebėra, o tuometinėje kainų politikoje buvo pripažįstama, kad kainos yra nustatomos politiškai. Šiandien politinių kainų nebėra, viską reguliuoja rinka. Aš manau, kad e, kai pajuntama rinkos, rinkoje pusiausvyros trūkumas, kai pajuntamas, reikėtų sustiprinti tuos e, įsipareigojimus iš atitinkamų pusių. Neatsitiktinai 1922 metais dar buvo numatyta tokia taisyklė, kur gamintojams leido fiksuoti tam tikrą kainą. Tai reiškia, kad konkurencijos teisės aktuose, kai kalbama apie žemės ūkio sritį, buvo pripažinta būtinybė numatyti kainas, jas reguliuoti šiek tiek. Kitas dalykas, kurį norėčiau paminėti, yra labiau techninio pobūdžio, bet noriu jį pabrėžti um, cikorijų nutartyje. Buvo pasiremta anksčiau egzistavusių teisės aktų ir toje nutartyje teismas pripažino, kad, kad gamintojų organizacija gali priimti sprendimą riboti produkciją. Nes tai buvo ta užduotis, kuri buvo pripažinta organizacijų teisėtų tikslu. Tačiau omnibusų reglamente ta pati, ta, ta, ta, tas pats klausimas yra kreipiamas šiek tiek kitaip. Sakoma, kad turi vykti darybos dėl kainos. Matote, kad kai kuriais atvejais teisės aktai žengia žingsnį ne pirmin, o atgal saugant gamintojus. Ir šiandien reikalingos yra specifinės papildomos sąlygos ir jos yra numatytos naujo 102 straipsnio nuostatose. Ten numatytos naujos išimtis. Anksčiau be ŽUP politika buvo taikoma, o teismas pasakė, kad tai nėra tinkama išimtis iš konkurencijos taisyklių, o dabar taikomos bendrosios žemės ūkio politikos taisyklės, bet sakoma, kad tai yra ta taisyklė, kuri veikia dėl to, kad buvo pritaikyta išimtis. Be abejo, Svarbiausias taisyklė dabar yra užtikrinti sąžininką konkurenciją visiems. Tačiau 42 straipsnis mums sako, kad BŽUP e, turi viršienybę šiuo atveju. Ta sistema, kuri taip gudriai konstruojama dabar, yra tokia, kai numatomos tam tikros teisės gamintų organizacijos, bet susidarėme ir su tokia paradigma, kad tai, ką galėtumėm nuveikti pagal BŽUP, galime nuveikti remdamiesi teisės aktų tam tikromis nuolaidomis, esant tam tikroms sąlygoms. Aš kaip teisininkas galiu tik, aišku, paminėti tokią problemą, o sprendimus galutinius turi priimti politikai šios ir tie ačiū. Dėkoju. Pritariu šioms pastaboms ir norėjau tik tai bendrai pasakyti, kad mūsų uh, vertinimas yra grinai teisinis. Mes kaip teisininkai vertiname situaciją. Aš nežinau, gal kažką netaip supratau, sako kalbėtoja, bet e, manyčiau, kad svarbu atskirti 152 straipsnį ir 209 straipsnį. Ten du, skirtingos nuostatos numatytos. Jeigu būtų pasirinktas 209 straipsnis, tas niekaip nepakeistų 152 straipsnių interpretacijos. Jūs taip pat klausėte dėl to, kokia yra konkurencijos vieta. Mes nekalbėjome apie konkurenciją, mes kalbėjome apie konkurencijos teisę Ir aš manau, kad ES garbė reikia pasakyti, kad jinai turi dvi labai svarbias politikas - bendrą žemės ūkios politiką ir konkurencijos politiką. Buvo nekarta paminėta apie e, tų pirkimo struktūrų ypatingas galės. Ir e, yra numatyta, aišku, konkurencijos politika ir konkurencijos teisės politika. E, vyksta tų pirkimų struktūrų koncentracija, jos kartais piknaudžiauja dominuojančią padėtimi, bet juk tarp įvairių politikų turi būti derinimas tam tikras. Ir bendroji žemės ūkio politika neturėtų prieštarauti konkurencijos politikai ir atvirkščiai. Na ir galiausiai dėl nesažiningos praktikos. Tuose siūlymuose, kuriuos pateikėme, mes nekalbam apie tai, kad reikia uh, visie, visoms teisinėms temoms taikyti tas taisyklės. Mes tik sakome, kad tiekėjams turėtų būti taikomos tos taisyklės, o tie tikėjai yra žemės ūkio gamintojai šiuo atveju. Taigi egzistuoja ES pozityvioji teisė šioje srityje. E, Ir visose teisinėse sistemose matome, kad yra numatytos priemonės kovai su piknaudžiavimu situacija ir galima pritaikyti tas sankcijas remiantis egzistuojančiais teisės aktais. Kad ir kokia be būtų ta direktyva efektyvi, kad ir kokia be būtų jos apriptis, struktūrinių problemų ji neišspręs. Tų struktūrinių problemų yra dėl koncentracijos, pavyzdžiui, nežinome, kad tokių koncentracijos pavyzdžių yra. Ir jų yra tiek prekybos, tiek pramonės rytyje Ir, pavyzdžiui, kaip prancūzija, aš pirmiausia, galėčiau paminėti Amazon pavyzdį, kuris sudarė sutartis su sambiais prekybininkais ir matome iš karto, kokių pasiekmių tai gali turėti. Tai štai, sako pirmininkas, Pabaigėme šios dienos darbo tvarkę, pasibaigė mūsų kalbėtojų sąrašas, dėkoju visiems Europos parlamento nariams dalyvausiems posėdėje, ekspertams, e, kurie dar spėjo atsakyti paskutinius klausimus ir visiems posėdžio dalyviams. Baigėme nagrinėti šį darbo tvarkės klausimą, posėdį baigėme ir be abejo prie visų tų klausimų dar grįšime ateityje. O šiandien, kaip jau sakiau, išklausime teisinę, teisinę pusę viso šito reikalo. Rytoj balsuosime, tad kviečiu visus nepamiršti atsinešti balsavimo kortelių. Visiems gražaus vakaro.